Colleagues, uh, we're going to make a start if you want to take your seats, please. And the, um, the first... Kolegos, prašome susėsti. Pirmas darbo tvarkės punktas yra naujo, naujos generalinės direktorės pristatymas. Kolegos kurie čia dalyvauja, turbūt supranta, kad šiandien vyksta lik ir teminė diena. Išgirdome e, Italijos atstovų pristatymą dėl Italijos pirmininkavimo. Mūsų tikras darbas yra susijęs su šiuo klausimu ir labai esu dėkingas už tai, kad atvykote. Žinau, kad daugeliu iš mūsų tai yra paskutinė e, darbo savaitė Ir e, šioje posėdžio dalyje suteiksiu Jums galimybę pasisakyti šiek tiek ilgiau ir atsiprašau tų, kurie negavo galimybės pasisakyti iki pietų. E, šiek tiek informacijos. Specialioji viduržėmio jūros darbo grupė buvo e, įsteigta 2013 m. spalio mėnesį po to, kai įvyko šalia Lampedūzos krantų laivo avarija. E, jos metu žuvo daugiau nei 360 migrantų. E, šios darbo grupės e, mandatas įgaliojimai jau buvo nekart aptarti šiame komitete, taip pat TVR taryboje, Europos vadovų taryboje ir neformalioje ministrų taryboje Milane. Šiandien turime naują komisijos atstovę, e, dirbančią šiuose pareigose, ji komisijoje dirba jau seniai. Ir žinoma, pirmininkaujantį Italiją dabar yra atsakinga už e, viduržėmio jūros specialiosios grupės e, darbo programos įgyvendinimą. Išklausysime apie tai informacijos ir po to suteiksiu žodį komiteto nariams. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Rūtė. Jis pakalbės apie, apie šią specialią grupę. Vėliau e, suteiksiu žodį ir kitiems. Taigi pirmiausia, ponas Rūtė. Chairman and uh, good afternoon, honorable members of uh, the parliament. Ačiū pirmininkė, laba diena, gerbėmiai parlamento nariai, visų pirma labai dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į pirmąjį Libė komiteto posėdį. Ir esu ne tik dėkingas Jums, pirmininkė, bet ir sveikinu Jūs su išrinkimu. Kaip jau sakėte, aš šiuose pareigose esu naujas žmogus, dirbu šiuose pareigose maždaug porą mėnesių ir dabar stengiuosi kaip galima greičiau viską išmokti, nežinau ar jau viską išmokau, manau, kad dar reikia daug ką sužinoti ir su, prašau gana atsargiai vertinti tai, ką aš sakysiu. Pirmiausia, paminėsiu keletą svarbiausių dalykų, po to pasistengsiu atsakyti į, į jūsų klausimus, jeigu vyks diskusija. Taip pat tikiuosi iš jūsų klausimų ir daug ko pasimokyti ir suprasti jūsų pozicijas. Turbūt visi sutiksite, kad migracijos tema bus vienas svarbiausių šios kadencijos parlamento ir naujos komisijos nagrinėjimų klausimų. Ir e, jau turbūt girdėjote, kad išrinktasis komisijos pirmininkas ketina labai daug dėmesio skirti migracijos klausimams. Aš šiandien kalbėsiu apie Viduržėmė jūros specialiosios grupės e, darbinį dokumentą. O apskritai, kalbant apie migraciją, ši tema yra daug platesnė ir vien prisimenant migracijos srautus pastaraisiais mėnesiais, matome, kad jų yra ir viduržėme jūros rytuose, ir vakaruose, tačiau taip pat reikia žvelgti ir į rytus. Ukrainos situacija yra labai nestabili, taigi mums kyla labai daug klausimų susijusių ne tik su viduržėmio jūra, kuriai mes dabar skiriame daug dėmesio. Šiek tiek pristatysiu tai, kaip buvo sukurta ši grupė. E, detaliai visko neskaitysiu ir nepristatinėsiu detaliai viso 44 puslapių dokumento ar 300 veiksmų. Yra parengtas dokumentas, e, kuriame išvardyti visi numatomi konkretus veiksmai. Pas, per pastarąsias dvi savaitės vykstant diskusijoms TVR ministrų lygių buvo nuspręsta, kad reikia nustatyti prioritetus. Reikia nustatyti veiklos e, viduržėmio jūros regione prioritetus. Ir manyčiau, kad geriausia būtų sugrupuoti tuos prioritetus pagal tris e, ramščius. Pirmasis ramstis, į pirmąjį ramstį patenka visi darbai, kuriuos turime atlikti ir sustiprinti, dirbdami su trečiosiomis šalimis. Ir į tai įeina ir regioninės apsaugos programos, Taip pat ir, pavyzdžiui, klausimas, kaip kovoti su žmonių gabenimu, kaip stiprinti imigracijos ryšių pareigūnų tinklus ir kaip teikti informaciją apie migracijos riziką ir migracijos privalumus. Antrasis ramstis yra susijęs su sustiprinta sienų, priežiūrų sustiprintų sienų stebėjimu ir tuo, ką žmonės vadina post mare nostrum. Mes po tos nelaimės, kurią minėjo pirmininkas ir kuri įvyko praėjusiu metu spalį, kai prie Lampedūzos krantų nuskendo daugiau nei 360 žmonių. Deja, turiu pasakyti, kad žvelgdamas į skaičius, kurie buvo surinkti per pirmosius šešišių metų mėnesius, čia turiu galvoje žmonės, bandančius persikelti per viduržėmio jūrą. Taigi tie turime maždaug 160 žmonių, apie kurių žūti pranešė Frontex. Taigi, net ir sustiprinus Mare Nostrum operaciją, aukų vis tiek yra ir mes turime galvoti, kaip um, tvarkytis tokioje situacijoje. Yra jau pateikta tam tikrų minčių, manau, kad mums taip pat verta apie jas padiskutuoti. Trečiasis ramstis Taigi, kaip jau sakiau, turime trečiųjų šalių ramsti, toliau e, sienų stebėsinos ramsti ir turime trečiąjį ramsti. Tai yra solidarumas ir atsakomybė ES viduje. Turiu pasakyti, kad yra dabar susidariusios tam tikros stovyklos, viena veikia po atsakomybės vėliava, kita po solidarumo vėliava ir tos dvi asmenų stovyklos praktiškai nesikalba tarpusavėje. Aš manau, kad čia reikia imtis veiksmų ir manau, kad bendradarbiavimas su Europos komisija, mano bendradarbiavimas su jumis tikrai čia būtų naudingas. Mums reikėtų parengti europinį požiūrį į šią situaciją. Greičiausiai čia prireiks ir ESO sustiprintų operacijų, taip pat reikės pasirūpinti, kad veiktų bendroji prieglopščio sistema, taip pat turime sugebėti e, reaguoti į krizinės situacijas, ne, net stumdami jokių valstybių narių. Taip pat turime pagalvoti ir kaip dirbti pagal Dublino reglamento 33 straipsnį ir taip toliau. Taigi trumpai tariant, jeigu kalbame apie viduržėmio jūros centrinį regioną, reikia galvoti apie keletą dalykų. Libija yra vienas iš klausimų. Ir taip pat turime klausti patys savęs, ką galime daryti šioje srityje. Ir čia turiu galvoje ne tik viduržėmio jūros specialiją grupę, bet ir apskritai apie politikos formavimą per artimiausius penkerius metus. E, turi vykti diskusijos ir apie teisėtus migracijos maršrutus. Manau, kad čia dar verta padirbėti. Bet pažangos pasieksime tik tuo atveju, jeigu turėsime svarių argumentų, pavyzdžiui, dėl išorės sienų. Be to, jau iš anksto galiu numatyti, kad e, artimiausiais mėnesiais vyks diskusija dėl Europos e, sienos apsaugos pareigūnų ir dėl įvairių agentūrų biudžeto pagal daugiametę finansinę perspektyvą. Kaip užtikrinti, kad prieglopščio sistema, dėl kurios jūs priemėte sprendimą, tikrai veiktų kaip Europos prieglopščio sistema? Taip pat, kaip reikėtų spręsti tą nepaprastai sudėtingą klausimą žmonių gabenimo e, klausimą ir priekybos žmonėmis klausimą. Tai yra du atskiri dalykai. Taigi galvojame apie operacijas, įgyvendinamas Centrinėme viduržėme jūros regione, turime, galvojame apie trumpalaikį atsaką Kai apie tai galvojame, kyla daug principinių klausimų. Ir manau, kad Europos piliečiai tikisi, kad mes greitai pateiksime atsakymų. Taigi tiek pasakysiu dabar, nes žinau, kad parlamento nariams nepatinka, kai Europos biurokratai per daug ilgai kalba, kadangi tai juk yra vis dėlto parlamentarams skirtas laikas. Ačiū, ponui Riutė. Ačiū, kad kalbėjote trumpai, kad tiesiog išskyrėte svarbiausius um, tos grupės veiklos aspektus. Manau, kad prie detalių galėsime grįžti, e, kai bus pateikti klausimai. Ir norėčiau ir pirmininkančios Italijos atstovų paprašyti pasisakyti panašiai, kaip ir ponas Riutė, tai yra išskirti svarbiausius e, šios grupės veiklos aspektus, pavyzdžiui, gyventinant prieglopščio e, priemonių paketą, taip pat bendradarbiavant su e, įgyvendinant ESO veiklą ir taip pat ir parlamentui čia tenka tam tikras vaidmuo įgyvendinant priemonės. Taigi prašau pateikti labiau savo požiūrį užuot perskaičius iš anksto parengtą kalbą. E, čia dirbantis parlamento nariai turi daug patirties ir, manau, galės užpildyti daug spragų. Taigi dabar ponas Kolombo, ponas Kapo, nežinau, kuris iš jūsų pasakysite pirmas. Sveiki, aš esu Filipo Kolombo. E, Briuselėje esančios nuolatinės atstovybės teisingumo ir vidaus reikalų e, klausimų nuolatinis koordinatorius. E, visiškai sutinku su ponu Riutė. Porą žodžių apie neformalią TVR tarybą, kuri vyko Milane. politinė pastaba. Per pastaruosius kelis mėnesius, kai sakė generalinis direktorius, norime pasistumėti į priekį diskusijoje dėl to, kas už ką atsakingas, nes tai nėra oficiali diskusija. Visi turi atlikti savo funkcijas, kaip tame posėdėje Milane sakė vienas ministras. Atrodo, kad daugelis ne, nepatenkintas tuo, kaip viskas vystotisi. Ir priimančios tranzitinės valstybės taip pat yra nepatenkintos situacijos bendrai, situacija bendrai paėmus daugelis yra nepatenkinti. Taigi, ką mes norime padaryti artimiausių metų, užtikrinti kuo didesnį pasitenkinimą. Uh, Atsižvelgiant į šio iššūkio mastą, mes e, negalėsime visko išspręsti, tačiau tikėkime, kad mums pavyks padaryti pažangą kai kuriuose srityse ir mes galėtume susitelkti ties e, kitais dalykais, ne tik skubiais dalykais. Kaip e, ministrai sakė, Mare Nostrum operacija buvo pradėta reaguojant į skubę situaciją, kai susidūrėme su humanitarinė krize ir norėjome imtis veiksmų. Būtent todėl buvo pradėta Mare Nostrum. Aišku, tai truko laikinai, akivaizdu, ir dėl to tokius reiškinius reikės e, valdyti efektyviau. Tai yra e, migrantų srautus viduržėmio jūros regione. Mes esame e, to regiono centre, kur migrantų srautai didžiausi, tačiau aišku suvokiame tai, kad visos ES išorės sienos gali patirti arba jau patiria e, didelį migrantų srautų spaudimą. Tad užuot mes e, už, užuot kūrę kažkokią metodiką migrantų srautų klausimams spręsti, mes e, norime sukurti e, kitokį metodą, paremta keliais ramšiais, ties kuriuo mes dabar dirbame. Dabar vyksta techninės diskusijos ir tarp nuolatinių atstovų vyksta diskusijos, kad mes kartu su Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba ir su Europos parlamento politinė parama vykdysime veiklą tiek trečiosiuose valstybėse, tiek kitur, kad galėtume suvaldyti dabartinę krize viduržėmio e, jūros regiono centrinėje dalyje. Kaip šį rytą e, ministrai minėjo, vienas iš aspektų, kurį mes e, norime stiprinti, tai yra Frontex. Jeigu norime šiame regione atitinkamų operacijų, tai mes turime šioje, šitą aspektą stiprinti ir aišku suvokiame, kokį svarbų vaidmenį čia atliks parlamentas. Europos parlamentas e, turės didelį svorį ne tik dėl biudžeto, bet ir e, politinį svorių. Ir visi e, Europoje dabar žino, ko mums reikia, ko reikės, kokių bendrų veiksmų reikės, ne tik priežiūros srityje, tačiau ir užtikrinant Dublino reglamento veikimą. Ir Mm, Dublino reglamentas numato keletą priemonių, o mes, kaip priimanti valstybė, e, turime ir identifikuoti migrantus, ir juos priimti ir turime užtikrinti, kad mm, reglamente numatytų įsipareigojimų būtų laikomasi. Manau, kad e, Dublino reglamente yra, lab, yra nemažai variantų, galimybių, kuriomis valstybės narės gali pasinaudoti. Uh, ir kurios padės suvaldyti didelius pabėgėlių prieglopščio prašančių asmenų srautus. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų patenkinti pabėgėlių lūkesčiai. Pakartosiu, kad jie bėga e, nuo e, sudėtingų situacijų savo šalyse. Na ir galiausiai Kas e, bus su tais žmonėmis, kurie dabar yra Šiaurės Afrikoje ir atvyksta ten? Tikimės, kad e, netrukus mums pavyks sukurti regioninę apsaugos programą, kuri bus įgyvendinta ir joje taip pat bus numatyta perkelimo priemonė tikiuosi, kad visos valstybės narės, tarp jų ir Italija, galės čia atlikti savo vaidmenį. Na ir galiausiai pakalbėsiu apie kovą su nusikalteliais veikiančiais šioje srityje. Šiandieną buvo suimti prekeiviai žmonėmis ir Tikėkime, kad mes dirbsime efektyviau šioje srityje, nes turime tam priemonės, mes galime per savo tinklus pastiprinti mūsų bendradarbiavimą ir galėsime labai greitai veikti, suimdami e, prekeivius žmonėmis trečiosiuose ir, ir ES valstybėse narėse. Ačiū. Norėčiau priminti e, naujiems nariams, kad pirmininkaujančioji valstybė yra atsakinga už e, šios minėtos darbo grupės e, darbo įgyvendinimą ir turi įgyvendinti tai, ką e, daugelis valstybių narių, kurioms yra šioje salėje stovaujama, nuveikė ir dėl ko susitarė prieglopšio srityje. Ir šį rytą jau buvo minėtas uh, tas dokumentas, kurį mes parengsime jums e, tam, kad nauji nariai susipažintų su dokumen, kokie dokumentai buvo parengti anksčiau, kas buvo aptarta TVR taryboje ir panašiai. E, kai kurie teisės aktai yra neįgyvendinti. Ir e, jeigu koks nors finansavimas yra ne, neskirtas institucijoms, tai parlamentas ir Europos komisija galės gauti šitą informaciją tinklapyje. E, daugelis e, narių išreiškė pageidavimą pasisakyti. Koordinatoriai, e, ponė Sipul, Karkau, Velkstrom ir Astemera, Komes ir uh, kiti nori pasisakyti. Mr. Cross, we've got plenty of time, so... Laiko yra daug, Jeigu yra dar norinčių pasakyti, duokite ženklą. Yeah, and we've got, um, if you stick to, would have I said something from? Okay, can I apologize for saying we have plenty of time? What I mean is... Atsiprašau, kai sakiau, kad turim daug laiko, tai uh, turiu, norėjau pasakyti, kad palyginus su to košmaru, kurį išgyvenau šį rytą, kai buvo tikrai mažai laiko, tai dabar palyginus su uh, rytinė patirtimi turime daug laiko. E, norime užtikrinti lygybę, koordinatoriai gaus tą patį e, laik, tiek pat laiko pasisakyti kaip ir visi kiti. Taigi užtikriname lygybę. Na ir dabar turime laiko diskusijoms. E, apie dvi minutės prašyčiau, neviršyti dviejų minučių. Tai pradėsime nuo ponios Sipil. Vielen Dank. Ich werde mal versuchen, die zwei. Labai ačiū, aš pasistengsiu laikytis dviejų minučių termino. Jūs paminėjote 300 skirtingų veiksmų. Ir aš tikiuosi, kad tema migra, migracija ir situacija Viduržėmio jūros regione susijusi su daug skirtingų aspektų. Bet kokiu atveju aš girdėjau ir iš tarybos, ir iš jūsų labai dažnai apie tai, kad uh, reikia stiprinti Frontexą. Tačiau Frontexas nieko neturi e, bendro su migrantų srautais, tai yra e, sienų apsaugos agentūra. Tai ar Frontexas dabar e, raginamas dar stiprinti sienų nepralaidumą. O kas tada bus su pabėgėliais? Kyla klausimas, ar mes juos įleisime. Ir kaip bus, kas bus su tais e, pabėgėliais, kurie bėga nuo katastrofų, karų ir panašiai. Ir ar jie iš tikrųjų neturėdami ne, mokėti ne, nelegaliems priekeiviams galės legaliais būdais pasiekti Europą. E, tačiau ne visi bėga nuo karo, e, kai kurie bėga nuo skurdo irgi e, kyla klausimas, o kokie legalūs e, būdai egzistuoja atvykti į Europą. E, mes kalbame ir apie krizių iškrės, sukrėstas šalis. Ten yra didelis nedarbo lygis ir kokiu būdu žmonės gali legaliai atvykti į Europą, galbūt jie turi mėlyną kortelę ar kažkokias kitas priemonės panaudoti. Galbūt jie galėtų e, labai naudingai prisidėti prie e, šalių ekonomikos. Taip pat e, klausimas dėl prieglopščio paketo. Ar valstybės narės jau pradėjo įgyvendinti tą paketą, kurį mes jau priėmėme. Ir galiausiai dėl Dublino reglamento ir pabėgėlių pasidalymo arba savanoriškas perėmimas. E, tam komisija pasiūlė lėšų. Ar mes galime sakyti, kad bent jau šioje srityje krizės e, metu, kai auga pabėgėlių skaičius, mes galime kažką pakeisti? Thanks, add... Ačiū, Brigit. Neužduokite tik tai klausimus, nereikia užduoti tik tai klausimus. E, patyrę kolegos e, išsako savo nuomonės e, šioje srityje apie tai, ką turėtų daryti ta paskir, specialiosios paskirties darbo grupė. Taip pat norime atsiprašyti kolegos, kurį praleidau ir šį rytą nesuteikiau galimybės pasakyti. Toliau ponas Karkau iš ECR, ECR frakcijos koordinatorius. Uh, Pirmininkė, visų pirma, norėčiau, kad užprotokoluotumėte, e, jog esame labai dėkingi tiems, kurie kiekvieną dieną susituria su dideliu spaudimu ir emocinėmis problemomis, e, išgyvendami tokį didelį migrantų srautą. Taip pat panu, pavartosiu analogiją, tai yra kaip leistų užklijavimas ant didelės žaizdos. Tikrai kyla problemų dėl, dėl didelių migrantų srautų. 35 tūkstančiai migrantų jau atvyko kai, ir šiais metais jų į Italiją atvyks dar daugiau. Man atrodo, kad ES yra tikrai stipri ir todėl mes turėtume e, sukurti geresnį meto, geresnę metodiką nei kad turime dabar. Taip pat Italiją atvyksta tikrai labai daug žmonių, tačiau didelė jų dalis nelieka Italijoje. Tos sąlygos, kokiomis e, jie atvyksta, ne visada su visa pagarba ir e, atsižvelgianti visus e, išteklius, kurie buvo skiriami, taigi jos ne visada yra geros ir E, žmonės ne visada tinkamai užregistruojami. Mes turėtume daugiau taikyti regionės apsaugos programas kilmės valstybėse arba šalia esančiose valstybėse. Turėtume atsižvelgti į e, e, įvairias sąlygas ir teikti reikiamus išteklius, kai to, kai to reikia. Tai labai svarbu. Taip pat galime dirbti kartu su jungtinėmis tautomis. Užuot tiesiog spręsdami situacijas, manau, kad e, turime atsižvelgti tai, kad situacija sunkėja. Turime pasinaudoti ES svorių. E, žmonės e, tokiomis pavojingomis sąlygomis palieka savo tėvynę E, ne šiaip sau. Ir tai yra labai sunki situacija. Frontexas iš tikrųjų nėra atsakingas už pabėgėlius, tačiau pats Frontexas vis dažniau susituria su šiomis problemomis jūroje. Ir e, mes sakome, kad Frontexas neturi pakankamai žmonių, mes į tai nežiūrime rimtai ir dėl to, jeigu mes neselgsime labai atidžiai, e, tai šis sunkus iššūkis gali virsti visišku chaosu, o tai bus blogai visiems europiečiams ir aišku ES reputacijai. Um, Mrs. Wickstrom, Celia. Pone Vikstrom. Ačiū pirmininkė. E, labai dėkoju už nuveiktą darbą. Tikrai labai svarbu, kad šita specialios paskirties darbo grupė toliau dirbtų ir kad jos e, darbai virstų rezultatais kadangi dabar nėra jokių teisėtų ir saugių būdų pasiekti Europos šalis. Ir atrodo, kad visi migrantai keliaujantis per Viduržėmio jūra padedami kontrabandininkų yra nelegalai, tol kol jie neįžengia į Europos žemę. žemę ir kol negali kryptis dėl prieglopščio. Uh, Todėl man tikrų, iš tikrųjų neramu dėl dokumente vartojamų formuluočių. Pavyzdžiui, kur kalb, trečias puslapis, kur kalbama apie viduržėmio jūros tinklą. Čia sakoma, kad tas tinklas kovos su nelegalia migracija. Mes kovojame su nelegalia migracija ir čia nenumatyta, kad būtų kokio, kokie nors legalūs, saugus būdai atvykti į Europą. Vienas būdas, kaip būtų kovoti su nelegalia migracija ir tuo pačiu išsaugoti gyvybės yra įs, sukurti teisėtus ir, lega, ir saugius e, atvykimo kelius. Antroje dokumento dalyje e, sakoma, e, kad reikia stiprinti teisėtus būdus, kaip patekti į Europą, tačiau daugiausia ten kalbama apie migrantų darbą, studentus, tai yra gerai, tačiau aš esu studentų ir mokslininkų direktyvos pranešėja, dėl kurios aš tikiuosi mes e, greičiau ar anksčiau, geriau greičiau susitarsime. Taip pat aš buvau pranešėja dėl Dublino reglamento ir aš labai gerai žinau, apie ką eina kalba. Todėl aš galiu teikti, kad mums reikia sukurti e, teisėtus būdus E, prieglopšio prašytojams, kitaip jie vėl liks e, kontrabandininkų rankose ir jų gyvybė visada bus pavojuje. Šiandien ES yra e, labai mažai perkelta žmonių, jokingai mažai, ir labai mažai valstybių narių netgi dalyvauja šioje iniciatyvoje. Komisija organizavo konferenciją apie perkelimą prieš kažkiek laiko. Uh, galbūt e, su jungtinių tautų žmogaus teisų e, komisaru e, apsvarstėte, tai kaip galima būtų užtikrinti, jog daugiau valstybių narių dalyvautų perkelimo iniciatyvoje. Tai yra, jų, aš kreipiuosi į tarybą, jūsų rankose yra tai, kad būtų pabrėžta situacija esanti Viduržėmio jūros regione ir ypač jūsų valstybė narė, kad mes galiausiai sukurtume europietišką požiūrį, kaip spręsti tą problemą. Aš nenoriu stumti jūsų į kampą. Aš noriu prašyti, kad jūs labai atidžiai spręstumėte šitą klausimą, kad mes visi galėtume tame dalyvauti ir rasti būdų, kaip galėtume rekomenduoti valstybėms narėms prisijimti atsakomybę. Aš taip pat būčiau už tai, jog humanitarnės vizos būtų išduodamos ES ambasadose ar netgi pabėgėlių stovyklų konsulatuose. Tai tikrai išgelbėtų daug gyvybių. Labai apgailestauju, kad tai nėra paminėta specialios paskirties darbo grupės dokumente. Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl e, tokia svarbi galimybė yra visiškai ignoruojama? Uh, Labai ačiū. Toliau žodis Diemero. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pasveikinti mūsų svečius. Bet pana... Pana Rūtė sveikiname taip pat. Linkime sėkmės, tikrai jau nesiniai bedarbiauju su parlamentu. Ir nesiniai buvo paprašyta dar vieną posėdžią, kad būtų galima aptarti įvairius svarbius klausimus, kurie svarbus ir man, ir šiam, šiam komitetui. Tad dabar tų klausimų neužduosiu. O kaip sakė pirmininkas, ponas Moris, tai dabar aš pakomentuosiu šiek tiek. Vis tik laiko galbūt ir nėra tiek daug, bet pasistengsiu išdėti savo požiūrį. Posėdžio tema siesi su Vidužymė jūros darbo grupe. Ir dėl to norėčiau pasakyti, kad tikrai labai palaikau tai, ką pasakė Cecilija Vomstrom. Visiškai palaikau jos nuomonę. Dėl to, kad manau, jog e, tai yra išsakoma labai labai laiku. Yra, kaip jau sakėte, viduržmė jūra ir rytai, ir tai labai svarbus dalykai. Ir, ir žinoma, viduržmė jūros rytuose vyksta tragedijos. Čia dabar patiriama mažiau migracinio spaudimo, bet tragedijų yra daugiau negu rytinės sienos. Taip pat ir su vakarų e, viduržymė jūra tas pats yra, su Ispanijos miestais Šiaurės Afrikoje, kurias sausumos siena. Frontex turi kontroliuoti išorės sienas. Ir buvo imtasi keleto naudingų operacijų. Vis tik jų neužtenka žinoma, negaliu sutikti, kad reikia dar stiprinti Frontex. Kodėlgi? Na, ką rodo patirtis? Tiesiog techniškai yra neįmanoma apimti tų tūkst, tos tų tūkstančius kilometrų siekiančios jūrų sienos. Tai tik neįgyvendinama yra. Mare Nostrum operacija na, būtų galima laikyti ES nesėkmę, bent jau doronti su, su didelėmis tragedijomis. Marė Nostrum neapsaugo mūsų sieną, Marė Nostrum padėjo išgelbėti daugiau gyvybių, tačiau sienų apsaugoti nepadėjo. Na, žinoma, tokios operacijos yra vertingos ir naudingos. Ir būtų kitomis sąlygomis galima ir Frontex paremti. Tačiau dabar svarbu yra tai, kad Frontex užsima bendarbiavimu, tačiau kai kalba pasisuka apie sienų kontrolę, tuo užsima grinai vien tik atskiros valstybės narės. Bet kas yra Frontex? Frontex yra įrodymas, kad ES išorinės sienos yra bendros sienos ir jas reikia ginti. Jas reikia ginti ir saugoti dėl to, kad galėtume užtikrinti vieną svarbiausių mūsų laisvių, tai judėjimo laisvę. Taigi, ponė Rūtė, turint galvoje šį kontekstą, norėčiau pasakyti štai ką. Pabėgėliai, prašytieji prieglopščio, na, kol kas Europa neturi vieningos prieglopščio politikos ir neparodo pakankamų solidarumo šioje srityje nėra prieglapščio prašytojai paskirstomi arba pasidalinami kaip nors sąžiningai. Pažiūrėkime, pažiūrėjau, Bulgarijos pavyzdį. Viena Bulgarija negali sutvarkyti su visais tais pabėgėliais, kurie bėga iš Sirijos ir Libijos. Niekaip, neįmanoma. ES turi sukurti bendrą politiką, kuri būtų paremta solidarumu ir tai yra esminės svarbos dalykas. Labai ačiū. Taip, ačiū. Taip, Bulgarija ir Švedija buvo tie keli pavyzdžiai, kur, kurias minėjo ministro taryba, kiek daug tenais yra ypač iš Sirijos pabėgėlių, kad neproporcingai daug. Toliau prašau Skarkeler. Labadiena. Ačiū, taip pat e, sveikinu nuėse pareigose dėl šios darbo grupės. Taip, Jūs iškelti labai įdomių klausimų, labai daug ką pariškinote, mes visi apie tai diskutuojame, tačiau kaip suprantu, kad darbo grupė turi ne tik iškelti klausimus, kur visi žinote, bet e, ir ne, nekelti klausimus, kurie turi būti atsakyti, bet turi imtis atsakymų. O štai mes turime ataskaitą, darbo dokumentai, tenais yra iniciatyvų sąrašas, kurios jau veikia arba numatomas yra, ir jos tik surašytos yra. O kokie yra prioritetai? Kokių pamokų buvo pasimokyta iš Lampedūzijos? man tai būtų įdomioji dalis. Taip pat čia būtų dalykai, dėl kurių prieštarauja kitos valstybės narės kai kurios. Ir bent jau žalieji mes manytumėm, kad na, kiekvieną dalyką, kurias mini visose demokratai ir liberalai, ir beje kalbėjome apie tai šį rytą su Italijos pirmininkaujančia Italija, ir e, užsienio reikalų ministras visiškai tai neatsakė, yra, ir apie tai, kokia yra, kaip spręsti saugaus ir teisėto patekimo problemą, kad prieglaučio prašytojai galėtų keliauti saugiai, o ne tais pavojingais keliais, kurie labai brangus bė, nes turi kontrabandikas mokėti labai brangiai. O kelių saugių tiesiog nėra ir tai yra esminė problema ir kaip ją reikia išspręsti. Ją išspręsti galime tik tuomet, jeigu bus teisėtų patikimo priemonių, patikimo kelių. Buvo paminėta, kad e, prieglopščio sistema yra bevertė, jeigu, ne, jeigu yra neprieinama. Tai teisingai pasakyti, mes taip pat tam pritartume. Ir kaip jūs to problemą spręstumėte, tai yra svarbus klausimas taip pat problemų buvo prieš penketą, penketą metų. Buvo kalbėta, kad reikia žiūrėti, kaip čia gyvendinti, kas yra praktiška, na, o tai yra menkiausias žingsnis ta praktiškumo studija, tačiau net ir tai nepadaryta. Tad kaip šį klausimą įspręsti, ką jūs darysite? Tai yra labai svarbu valstybės norėms. Na ir valstybės narės yra desnė problema negu komisija šiuomsik, tačiau reikia atsakymų. Ir e, buvo kalbėta, kad reikia Frontex stiprinti ir taip toliau, taip toliau. O mane labiausiai domintų, ką jūs norite, kad Frontex veiktų. Nes Frontex į užsima labai skirtingais dalykais. Ir, pavyzdžiui, pabėgėlių sirijos klausimas yra visai kitoks, negu Frontex dabar užsima. Ką Frontex turi padaryti? Ką turės padaryti už tuos papildomus milijonus? Jos komisija jau, jau duoda 80 milijonų, tai ką ir, ir dar papildomus milijonus duos? Ką jie turi juos nuveikti? Būtų labai įdomu pagaliau išgirsti atsakymą, nes galbūt tuomet sutarsime, nes dabar kol kas visi sako, reikia stiprinti Frontex, tačiau niekas nežino, ką tai reikš. Taip pat pirminkata valstybė minėjo apie Dublino sistemą, kad reikia gerinti. Na, o ką reiškia tas gerinti? Kaip, jų, kaip reikia gerinti? Galbūt daugiau solidarumo, dėl to jau sutariama, kad reikia daugiau solidarumo. Tačiau kokie bus tie konkretūs žingsniai į tą solidarumą? Kokia dabar situacija yra taryboje? Kas buvo aptarta paskutiniu metu TVR taryboje? Kokios yra nors iniciatyvos Dublino srityje? Visą tai būtų mums žinot. Labai ačiū. Ačiū. Toliau, toliau pane dalį. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, komisija kalbėjo apie priemonės, bei valstybės narės kalbėjo priemonės ir apie Europos agentūras, kurias čia turi veikti. Ir norėčiau labai paskatinti visas suinteresuotas šalis, kad e, geriau įgyvendintų tas priemonės, kurios yra minimas ataskaitoje apie darbo grupę. Ypač turiu galvoje tas priemonės, kurios yra nutaikytos prieš e, priekybą žmonėmis, prieš žmonių kontrabandą bei prieš kovą su tais tinklais. Tikrai manau, kad visi dirbdami kartu, čia turiu galvoje komisiją, Europolą, Frontex, EAS ir valstybės narės, Europos Sąjunga tikrai galėtų sukurti pridamosios vertės. Ataskaitoje yra minimi keli pilotiniai projektai. Tai gerai, kad bandomasis projektas yra tikrinama, kokia yra situacija, tačiau svarbu taip pat ir po to patikti ataskaitas apie tos projektus ir taip pat iš karto imtis platesnių veiksmų vien tik bandomi projektai niekaip nepadės sumažinti valstybės narėms kilančių iššūkių ir spaudimo viduržėmė jūros sienos ir sien, prie sienos nais. Reikia imtis greitų veiksmų, ypač turint galvoje, kaip bepresidentiškai auga migrantų skaičius. Tame kontekste norėčiau paprašyti, kad komisija iš kartos planuotų, kas bus daroma toliau po bandomųjų projektų, nes e, laikas yra lab, esminės svarbos dalykas šioms tik. Taip pat norėčiau pažymėti, kad e, vyksta bandomasis projektas dėl greitesnio duomenų apdorojimo ir manyti ir labai svarbu, tačiau manyčiau, kad reikėtų imtis bendro tvarkymo klausimo. Galbūt komisija galėtų daugiau paaiškinti, kokių veiksmų nusimato šias rytie. Labai ačiū. Labai ačiū. Toliau žodis Anai Gomes. Labai ačiū na net jeigu sekretoriatas imtųsi savo prieigos, kuriai aš nepritariu, tai pasakytina, kad vis tik strategija kol kas atrodo iliuzinė. Nes kol kas visiškai atrodo, kad nesuprantama su to, kas iš tikrųjų vyksta ties išorinėmis sienomis. Atsiprašau, bet tie pasiūlymai nepadės. Nepadės, jeigu viena vertus mūsų užsienio politikos priemonės, kurios veikia visiškai priešingą link, linkime. Kokia prasme iš naujo diskutuoti dėl gražinimo sutarčių, jeigu jos paskui yra bevertės, jeigu niekas nesilaiko, jeigu niekas jų negyvendina? Kam apie tai diskutuoti? Kokia prasme vėl kalbėti apie Libiją, pavyzdžiui? Tarsi kalbama apie Libiją, kaip nestabilę valstybę. Ne, ten Libija iš viso yra žlugusi valstybė. Ir jų užsienio reikalų ministras neseniai laikėsi, lankėsi ir prašėsi, prašė taptinės programos, kad išgelbėtų jos nuo visiškos anarchijos ir chaoso. Ir tai yra mūsų pasienis. Migrantai, kurie atvyksta iš Libijos, nėra Libijai. Jie vyksta iš visos Afrikos per Libiją. Tačiau ten yra tragedija, kokia situacija. O kokia yra mūsų politika, ypač Afrikos iš, kišulio srityje, Rytitėje, Sudanas. Tai iš ten vyksta labai daug žmonių į Libiją, kurie keliauja toliau į Europą. O mūsų politika šios rytį yra visiškai neveiksni. Reikia susimti galiausiai. Ir reikia kažkaip susimti ir užsimti, kad mūsų strategija šios rytyje tikrai būtų aiški ir tvarkinga ir veiktų. Kas iš mūsų užsienio reikalų vyriausiai galiotinio, kuris yra komisijos vicepirmininkas. Nieko jis negali nuveikti, jeigu politika ne vietoje yra. Čia visiškai nesąmonė. Taip pat nučiu kitą klausimą užduoti. Kokį poveikį padarė taupimo priemonės šioje srityje bei mūsų galimybėms, mūsų nacionalinėms galimybėms sustvarkyti su tomis problemomis ir e, aiškiai išsidėlioti politinės priemonės kitaip sakant, galimybės imtis būtinų priemonių. Pavyzdžiui, mano šalis, Portugalija. Nepaisant to, kad e, dirbantis pareigūnai tikrai yra, na, rodo gerą valią, tačiau jiems tik neužtenka išteklių. Ir dėl nepakankamai aiškiai išdėstamos yra tos pa, paslaugos, kurios turi būti teikiamas pasienyje. Tad, ir tokia problema kyla ne tik mūsų šalyje, ne tik Portugalijoje. Kitaip sakant, kad visa politika būtų prasminga, reikia daug daugiau dėmesį kreipti teisėtai migracijai, kaip jau daug kas pastebėjo. Ir iš viso mums reikia daug, daug, daug geriau imtis veiksmų politinės, politinės rytie. Labai ačiū. Labai ačiū, toliau žodis Silvigriem. Taip. E, kiek kitaip aš pasakysiu ta e, darbo grupė dėl viduržėmė jūros, tai ji tęsiasi toliau, veikia ir po tragedijų veikia ir komisijos taip pat atstovai patai kalbėjo, tarsi nieko naujo kaip ir nevyksta šią srityje. Tačiau pirmininkas prašėsi pasidalinti mūsų nuomonėmis. Ir pasakyčiau, kad kas man kelia nerimo, tai kad reikia užtikrinti, jog mūsų prieiga yra subalansuota. Reikia užtikrinti, kad sistema neveiktų represyviai. Ir tai užtikrinus galbūt galima būtų paklausti, kaip ketina komisija paskatinti valstybės narės, kad jos imtųsi priemonių, kurios galbūt ir nebus labai populiarios. Pavyzdžiui, perkelimas, humanitarinės vizos saugaus patekimo vizos. Tai yra labai svarbus klausimai, juos taip pat reikia spręsti ir reikia daugiau informacijos. Na, nežinau, ar tai tiesa yra, bet buvo minėta tokia prieiga. Migrant Offshore Aid Station, tai yra pagalbos migrantams užjūryje centrai. E, Europos Sąjungos spaudoje perskačiau apie tokią planą, numatoma, kad tokiuose centruose taip pat būtų vykdomas ir gelbėjimo operacijos ir tai būtų finansuojama iš privačių fondų, privačių lėšų. Atrodo, kad Malta organizuoja šią sistemą. Tai ar taip tikrai yra daroma? Ačiū. I, I heard something about this, but I... Taip, esu kažką girdėjęs apie tai, galbūt Marion apie tai uh, daugiau žino, net dabar neraginu jūsų pasisakyti. Žinau, kad kažkas yra daroma, bet turbūt kolegos iš Maltos turi daugiau patirties čia. Kalbėtojų sąrašas ilgėja. Pats esu kaltas, nesakiau, kad turime daug laiko. Toliau žodis pono Kirkos. Ačiū. Pirmininkė. prieš mane kalbėję, kalbėjusios kolegos labai taikliai pasisakė. E, žiūrėdamas iš Graikijos pozicijų galiu pasakyti, kad Frontex prisideda ir gelbsti žmonės jūroje, tačiau kad būtų dirbama dar veiksmingiau, darbo grupės veikla turėtų apriepti ir vidur, rytų viduržėmio jūros regioną, ne vien centrinę Duržymio jūro. Žinoma, daug spaudimo, migracinio spaudimo patiriame iš Šiaurės Afrikos ir e, Saharos pakraščių. Daug problemų kelia Sirija, Pakistanas. Matome, kad viduržėme jūrą atvykstančių migrantų skaičius didėja. Noriu pasiteirauti, ar sutinkate su mano mintimi, jeigu taip, kaip reikėtų tai padaryti. Taip pat svarbu numatyti ir apsaugos programas rečiose šalise, kad migrantai suprastų, kokios pavojingos yra jų kelionės. Šios programos ir taip pat norėčiau pasakyti, kad tos programos dabar nėra skirtos Azijos šalims, nors ir iš ten atvyksta migrantų, ar ketinama jas skirti Azijos šalims. Ačiū turiu ponas Sitovski. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ponui Riute, kalbėsiu itališkai. Aš esu strategijos ekspertas ir norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų egzistuoja kokia nors strategija, taip pat kokių konkrečių priemonių turi Italija ir Europos Sąjunga neteisėtos migracijos prevencijos srityje. Ar turime vieną, dvi, tris, keturias priemonės, Man atrodo, kad šioje srityje trūksta strategijos. Ačiū, manau, kad šiek tiek nustebinote, kai ką kalbėdamas itališkai, nes žinau, kad kai vyko diskusijos dėl biudžeto, kalbėjote lenkiškai. Toliau kita kalbėtoja, ponia Windberg, nežinau, kurią kalbą kalbėsite. Ačiū. Tai, kas dabar vyksta viduržėmio jūros regione, yra pasibaisėtina. Žmonės skęsta siekdami, ieškodami geresnio gyvenimo. Ir gerai, kad mes e, norime imtis priemonių, tačiau kyla klausimas, kaip spręsti problemą. Aš manau, kad jeigu padidinsime Frontex skiriamus išteklius, išgelbėsime daug gyvybių ir sustiprinsime savo sienas ir galbūt e, žmonių, tie migrantų vedliai praras susidomėjimą šią veiklą. Manau, kad e, turime padaryti galą tam, kad vedliai e, statytų į pavojų žmonių gyvybės. Norėčiau taip pat grįžti ir prie to, ką Sanė, sakė ponė Vikstrom. Ką mes ketiname daryti? Ar rinksimės iš tų tūkstančių migrantų, rinksimės, kam padėti, kam ne. Aš manau, kad mes turime siekti padėti pabėgėlių stovyklose esantiems žmonėms vietoje dirbti su jungtinių tautų vyriausiųjų komisarų pabėgėlių reikalams. Taip pat turime ir Dublino reglamentą ir galiu pasakyti, žiūrėdama Švedijos pozicijų, galiu pasakyti, kad kai kurios viduržėme jūros šalis šiek tiek e, delsė, e, pavyzdžiui, delsė paimti pirštų antspaudus, bet mes juk turime stengtis e, priimti žmonės oriai ir padėti jiems. Manau, kad turime siekti, suteikti pagalbą kaip galima didesniam žmonių skaičiu vietoje. Ačiū. Baigsime. E, kalbėtojų sąrašą. Kalbės ponas Kalo, ponas Foyt. Taip, ir Sarajai suteiksime žodį, nes jis nebuvo suteiktas anksčiau. Ir taip pat Cecil Kiengi. Taigi keturi paskutiniai kalbėtojai. Kalbėtojų sąrašas baigtas. Dabar žodis ponui Haluako. Ačiū pirmininkė. Jūs minėjote, kad reikia sukurti e, bendrą prieglopščio sistemą solidarumo vardam ir taip pat, e, kad būtų užkirstas kelias e, palankiausios šalies paieškoms. Apie tai kalbėjo ponas Junker. Aš žinau, kad valstybėse narėse šiuo metu galioja labai skirtingos prieglokščio suteikimo ir šeimų susijungimo taisyklės. Kuriant bendrą sistemą, prireiktų, kad kai kurios valstybės narės labai smarkiai sugriežtintų savo standartus, o kai kurios juos sušvelnintų. Ir politinių, ir ekonominių požiūrių tai būtų labai sudėtinga padaryti, o gal net ir neįmanoma. Uh, Mes turime prisiminti, kad daugelis per viduržėmio jūrą atvykstančių asmenų, kurie prašo prieglopščio, nėra prieglopščio, nėra pabėgėliai pagal nustatytus kriterijus. Jie prašo prieglopščio todėl, kad nėra kitų teisėtų būdų patekti į Europą e, daug kas sako, kad reikia numatyti daugiau teisėtų kelių patekti į Europą, tačiau pati Europa kenčia nuo tiesiog katastrofiško nedarbo lygio ir neturi galimybių paski, pa, pasiūlyti darbo vietų e, šimtams tūkstančių nekvalifikuotų žmonių arba neturi galimybių integruoti juos į visuomenę. Ir aš norėčiau paklausti, kokia yra mūsų ilgalaikė strategija. Akivaizdu, kad tokio pobūdžio migracija nesumažina skurdo Afrikoje. Kita vertus, jis sukelia, sukelia milžiniškų problemų čia, Europoje. Ačiū. Ačiū. Prašau kolegų dabar neviršyti jiems skirtų dviejų minučių, nes jau pradeda trūkti laiko. Dabar žodis Rai Paust. Ačiū. Pirmininkė, Mm, kiek suprantu, kalbėtojų sąrašas pailgėjo, todėl kalbėsiu trumpai. Norėčiau paklausti, kaip ES priims sprendimą dėl to, ar būsime humaniški, ar sieksime apsaugoti savo sienas. Manau, kad labai svarbu suformuoti savo poziciją šio klausimu. Ir tada galėsime pradėti galvoti apie strategijas ir apie pinigų skirimą įvairioms institucijoms. Kristin Devin sakė, kad mm, būtina padėti žmonėms ten, kur jie yra. Tačiau neturime atmesti ir kitų galimybių ir turime mm, suvokti, kad Europa gali padėti žmonėms, kurie yra atsidūrę sudėtingoje padėtyje, kurie bėga nuo persekiojimo ir panašiai. Dėl Romų tautybės žmonių gyvenančių Švedijoje, ar jie yra Europos piliečiai ar ne. Man atrodo, kad Kristina Vinker mm, sakė, kad mm, Švedijoje įsivyravosi propaganda dabar netitinka to gražaus vaizdo, kurį, kurį jį bando pateikti. Ačiū toliau ponas Foyt. Ačiū suteiktą žodį. E, aš labai atidžiai e, klausiausi, kas buvo pasakyta. Jūs kalbėjote, kad e, žmonė, valstybės narės nepasitik, ne, nėra patenkintos Dublino reglamento gyvendimo. Ar yra perinimo laikotarpio sprendimas? Tai yra labai didelė užduotis gelbėti žmonės šiandieną per diskusiją visą dieną yra kalbama apie tai, kad vienas sprendimas yra stiprinti sienas, o kitas yra e, legalizuoti nelegalią, e, nelegalią migraciją. Ir e, rytoj. Šiandien ministras pasakė vieną sakinį, kurio aš nelabai supratau. Jis minėjo, kad reikia suprasti nelegalios migracijos priežastis. Ir iš esmės pabėgimas lieka neįmanomas. E, tačiau e, nuo pabėgimo žmonėms e, neįmanoma įsisukti, to neįmanoma išvengti, nes žmonės bėga nuo skurdo. Tose šalise reikia daryti kažką su skurdu, reikia pritraukti investuotojus, daryti kažką su pramonė verslu. Reikia kalbėti daugiau ne tik, e, negu tik apie imigraciją. E, reikia galbėti, e, daryti kažką tose valstybėse, nuo ko tie žmonės bėga, nes tai turėtų savo perspektyvą. Ir daugelis žmonių iš tikrųjų labai sveikintų tą iniciatyvą, kad jūs kažką darytumėte pabėgėlių kilmės valstybėse. Ačiū ir paskutinė kalbėtoja Sisilkiengi. Sì, eh, io sono costretta a ritornare sulla una prima domanda. Aš esu priversta grįžti prie pradinio klausimo, ku, į kurį neišgirdau mane tekinančio atsakymo. Kai kalbame apie migracijos prieglopščio, pavėgėlių prieimimo valdymą, taip pat kai kalbame apie tai, kaip išvengti organizuotų grupuočių įsiskverbimo, taip pat, e, kai svarstume, kaip kovoti su korupcija, su pinigų plovimu, kyla klausimas, kokias priemonės galėtų įgyveninti ši specialios grupė. Ir norėčiau apie tai pakalbėti, nes man atrodo, kad čia yra kilusi painiava. Viena vertus kalbame apie Frontex stiprinimą. Tai reiškia, kad siekiame stiprinti kon, sienų kontrolę, o ne gelbėti žmonės. Jeigu Frontex susijungtų su Mare Nostrum, aš turiu pasakyti, kad Mare Nostrum turėjo labai aiškę paskirtį gelbėti gyvybės, o Frontex tenka atsakomybė kontroliuoti sienas. Nežinau, kaip tai suderinti. Aš pasiūlyčiau štai kokį sprendimą. Manau, kad turi būti suteikiamos tarptautinės apsaugos vizos Jos padėtų apsaugoti asmenis, padėtų išplėšti juos iš organizuotų nusikalstelių rankų. Ir tai būtų vienas iš būdų, kaip apsaugoti žmonės, kad jie netaptų organizuoto nusikalstamumo aukomis. Ir, taigi reikia galvoti ir apie žmonių prieimimo sąlygas ir integravimą. Norėčiau paklausti, ar programoje numatomos ir integravimo priemonės. Dėkoju. Turime kelias minutės, išklausysime komisijos atsakymų. E, bet aš turiu dar pasakyti, kad kai kas iš mūsų jau seniai dirbame su tais dalykais, e, kurie pateks į šios darbo grupės kompetencijos rytį. Aš manau, kad būtų naivu tikėtis, kad e, bus atsakyta į visus čia pateiktus klausimus. Galbūt bus atsakyta tik į kai kuriuos. Norėčiau priminti tai, ką sakė ponas Dijas Dimera mes norėjome kaip galima anksčiau su jumis užmėgsti kontaktus. Mes e, palaikėme glaudžius ryšius su jūsų pirmtaku, ponu Vantevisi. Mes siekėme bendradarbiauti su komisija, e, kad būtų įgyvendintos priemonės ir mes norėjome uh, pačioje kadencijos pradžioje pradėti dirbti ir siekti spręsti problemas. Taigi paprašysiu jūsų atsakyti į pateiktus klausimus ir kiek suprantu, jūs dažnai pas mus lankysitės, mūsų laukia ilgas darbas. Ir dar, baigdamas kolegoms, norėčiau pasakyti, kad aptarsime šios klausimus su koordinatoriais rugsėjo mėnesį, kalbėsime apie strategiją, pasiaiškinsiu, kaip koordinatoriai įsivaizduoja mūsų tolesnį darbą. O dabar paprašysiu jūsų atsakyti į narių klausimus. Ačiū, pirmininkė, jūs praktiškai pasakėte tai, ką norėjau pasakyti aš. Per pirmuosius du mėnesius šiame poste supratau, štai kokį dalyką. Migracijos politika yra lik Rubiko kubas. Jūs jį sukiojate, atrodo, kad gražiai sudėjote vieną pusę, jį gražiai atrodo, vieną plokštumą, jį gražiai atrodo, pasukate kubą kitų kampų ir pamatote, kad ten niekas nedėra. E, manau, kad reikia galvoti apie trumpalaikius ir ilgalaikius veiksmus. Daugelis klausimų, kuriuos jūs pateikėte, yra susijęs su vidutinio laiko tarp ir ilgalaikiais veiksmais. E, aš manau, kad šios klausimus jūs pateiksite ir per mm, kandidato į komisarus klausimus ir tikiuosi, kad pa, pa, paruošiu kandidatą taip, kad jūs išgirstumėte jūs tenkinačius atsakymus. Dabar pamėginsiu atsakyti į kai kurios klausimus, bet iš tikrųjų tikiuosi, kad dirbsime kartu, dirbsime ir ateityje. Dėl migracijos ir teisėtų migracijos maršrutų. Cecilija Malmstrom pastarosius keliarius metus siekia įgyvendinti daugelį šių dalykų, pavyzdžiui, humanitarinių uh, vizų klausimą, vyko diskusijos šią temą, taip pat buvo svarstoma, ar būtų galima sukurti mm, tam tikrą paskirstimo formulę. Buvo siekiama pateikti konkrečių pasiūlymų, galbūt įtraukiant studentus ar mokslininkus Visa tai yra didesnio paketo dalis ir išrinktojo komisijos pirmininko Junkerio darbo tvarkėje migracijos klausimai užims e, labai svarbę vietą. Su tais klausimais dirbs ir būsima komisija. Man sužybo viltis klausantis TVR ministrų per neformalų susitikimą. Jie labai atvirai kalbėjo apie įkurdinimo programas, perkelimo programas. Vyko konferencija Ženevoje, kurioje buvo siekiama užsitikrinti tam tikrų įsipareigojimų, tačiau Mm, tarpusavyje galime būti atviri. Šią politiką formuoja ne visos valstybės narės. 13 valstybių narių e, įsipareigoja įgyvendinti šią politiką, prie jos prisideda kartais ir labai nedidelėmis sumomis. Taigi nuo to irgi daug kas priklauso. Dėl Frontex. Žinoma, Frontex negali perimti valstybių narių operacijų. Be to, tačiau tuo pačiu metu, manau, Frontex galėtų aktyviau renkti jungtinės operacijas tam tikrose valstybėse narėse ir galėtų pritraukti papildomų išteklių iš kitų valstybių narių kad būtų galima teikti pagalbą tam tikroms valstybėms narėms, kurios patiria labai didelį spaudimą. Ir būtent šiais klausimais mes ir diskutuojame su kolegomis, taip pat su pirmininkaujančia Italija. Stengiamės su, sudaryti tam tikra, tikrų veiksmų sąrašą. Tai, yra, tai bus tie veiksmai, kurie bus įgyvendami su Frontex ir su Mare Nostrum operacijos rengėjais. Žinoma, daug kas yra susiję ir su veiksmais trečiosiuose šalyse. Pone Gomes, pone Gijom iš tikrųjų kalbėjo iš širdies ir uždavė esminį klausimą, kaip užtikrinti, kad vystomoji politika, e, kitos politikos kryptis geriau tarpusavėje dėrėtų. Buvo išreikšta mintis surenkti užsienio reikalų vidaus reikalų ministrų posėdį. Aš nežinau, ar tai yra tikrai gera mintis, bet aš manau, kad ir jūsų komitetas galėtų bendradarbiauti su kolegomis kitose komitetuose, kad mm, galėtume imtis bendrų veiksmų. Ir dabar norėčiau pereiti prie kito, kitos pastabos. Tai yra bendro pobūdžio pastaba, ji yra susijusi su e, bendra prieglopščio politika ir kitais aspektais šiuo metu visos agentūros e, yra linkstama manyti, kad visos agentūros dirbančios vidaus reikalų srityje yra atskiros agentūros. Tačiau juk politika yra formuojama Briuselėje, ją formuojate jūs, taryba ir tą politiką turi įgyvendinti agentūros. Manau, kad mums visiems tenka labai didelis uždavinys siekti, kad agentūros su mumis bendradarbiautų. Aš agentūrų ne, nekritikuoju, nemanau, kad jos turėtų daryti kažką kitą. Tačiau man atrodo, kad dabar mums nepavyksta netgi sutelkti tų jėgų, kurias turime, nes nesugebame jų sutelkti racionaliai. O manyčiau, kad būtų galima jas e, suvienyti ir tai turėtų daug didesnį poveikį, o vėliau galėtume diskutuoti, ko dar papildomai mus reikia. Pirmininkė, matau daug klausimų, į kuriuos reikėtų konkrečiai atsakyti. Nemanau, kad dabar būtų protinga atsakyti kiekvieną klausimą iš eilės. Į kai kurios klausimus apskritai negaliu atsakyti. E, pavyzdžiui, tą klausimą apie privačią paieškos ir gelbėjimo tarnybą. Jeigu atsakinėčiau kiekvieną klausimą, tam prireiktų turbūt daugiau nei valandos. Aš norėčiau pasikalbėti su jumis individualiai, kad galėčiau jūs geriau suprasti. Ir vėl apsilankyti jūsų komitete, kur galėtume įsigilinti atskirus klausimus. Ačiū taip. Ir aš su koordinatoriais aptarsiu mūsų atsaką ir grįšime prie šios diskusijos rugsėjo mėnesį, nes ir mums reikia apsispręsti dėl tolesnio darbo. Taigi prašau išsisaugoti užrašus ir prašysiu jūsų dar sugrįžti į mūsų komitetą matau, kad, mačiau, kad jūs gana iš, detaliai užsirašinėjote tai, ką sakė komiteto nariai. Mes taip pat visą tai užsirašėme. Siūlyčiau vėl apsilankyti mūsų komitete ir grįžti po, prie konkrečių klausimų, nes dabar laiko daug neturime. Tik būtume dėkingi, jeigu dar kartą apsilankytumėte ir su koordinatoriais tada būsime aptarę taip pat konkrečius veiksmus. Taigi galiu patikinti, kad tie kolegos, kurie tikėjosi konkrečių atsakymų, juos išgirs rugsėjo mėnesį, jeigu tink, jums tai tinka. Taip, pirmininkė, labai mielai sugrįšiu, taip pat esu pasiruošęs susitikti su kai kuriais kolegomis ir asmeniškai. Labai tikiuosi užmėgsti darbinius ryšius su visais. E, jeigu norite, galiu už salės durų dabar pateikti konkrečių atsakymų, bet manau būtų naudinga visą tai aptarti ir rugsėjo mėnesį. Ačiū. Ačiū, taip pat dėkoju ir pirmininkaujančios Italijos atstovams, dėkoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Kolegos, pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra Lisabono sutarties protokolas numeris 36 parengėmėjai darbai, ruošiantis perinamą laiko tarpio pabaigai 2014 m. gruodžio 1 dienos Junktinė karalystė šiame protokole pasirinko nedalyvauti. So, um, okay, Colin, just wait for a small exit while... Uh... Leisime uh, kolegai išeiti. O jeigu jūs patys norite išeiti, tai labai tyliai prašyčiau. Kaip kolego žinote, Mes turėjome Lisabono sutarties penavo laikotarpio protokolą numeris 36, aš apibendrinsiu, kas jame buvo rašoma. Ne visi turbūt žinote. Junktinės karalystės kolegos tai labai gerai žino, nes Junktinė karalystė šiame protokole pasirinko nedalyvauti. Kai kurie mūsų parlamentarai tuo labai susidomėjo. Kolegos iš Prancūzijos gali, gali tyliai išeiti. Ir suprantu, kad tai nėra tik Junktinės karalystės klausimas. Taigi, kaip žinote, Lisabonos sutarties e, perinamo laikotarpio protokolas numeris 36 numatė penkerių metų perinamą laikotarpį Did I use the... I'll use it. It's the first time I've used the hammer, so, Sophie, you know. Okay. Protocol 30. Taigi, jis numatė penkerių metų pernėmį laikotarpį, kad būtų atidėtos įprasnės ES taisyklės, jų taikymas, kurios numato Europos kurios taikomos ES policijos ir baudžiamosios teisės sričiai. Jos buvo priimtos iki tos datos ir ypač tai buvo taikoma ES teisingumo teismo jurisdikcijai ir po pasibaigus šiam laikotarpiu, tai yra 2014 m. gruodžio 1, šis protokolas E, leidžiant nei karalystiai nuspręsti vėliausiai iki minėtos, e, iki 2014 metų gegužės 31-osios e, taikyti arba netaikyti šitą protokolą, taikyti arba netaikyti priemonės numatytas policijai ir baudžiam, baudžiamosios teisės sričiai, kurios buvo numatytos 2009 metų gruodžio pirmosios dokumentu. Ir pagal minėtas sutartis Junktinė karalystė nuspre, gali nuspręsti bet kuriuo momentu pranešti tarybai, ar ji nori dėl taikyti minėtus teisės aktus ar ne. Ir Junktinė karalystė neoficialiai išsakė savo ketinimą vėl taikyti 35 teisės aktus, 5 Šengeno teisės aktus ir 30 ne Šengeno priemonių. Pagal sutartį taryba e, nuspręs e, dėl Junktinės karalystės prašymo susijusio su Šengeno aky, vieningų balsavimų ir komisija e, turi įpareigojimą išanalizuoti tokį prašymą, atsižvelgiant į nešengeno priemonės. Uh, Junktinė karalystė pradėjo dėrybą su komisija ir taryba kovo mėnesį. Ir prieš prasidant rinkimams buvo e, surinktos pirmosios tokios diskusijos Libe komitete. Diskusijos tarp Junktinės karalystės valdžios institucijų ir komisijos buvo apibendrintos, diskusijos vis dar vyksta taryboje e, parlamentas taip pat turėtų išreikšti savo nuomonę šio klausimu, dėl šios priežasties mes turime pasikeisti nuomonėmis. kartu su komisija pirmininkaujančia valstybė. Komisijos teisės tarnyba turėjo atsiųsti tam tikrus atstovus, e, tačiau jie pasikeitė. Ponas Dartansuk e, dabar e, dalyvauja čia mūsų posėdė, toliau iš Teisingumo generalinio direktorato ponas Tel ir ponas Sipala iš Vidaus reikalų generalinio direktorato. Ir pirmiausia, aš suteiksiu žodį ponui Tartenčiuk iš komisijos teisės skyriaus. Ačiū pirmininkė. Norėčiau priminti, kad jau antras kartas, kai komisija turi galimybę pristatyti Libe komitetui dabartinę situaciją, ką nuveikė e, savo darbe 36 protokolo e, rėmuose. E, komisija tokiu būdu nuolat informuoja Europos parlamentą apie tai, kas pasikeitė. 2014 m. balandžio 10 komisija pranešė, kad šiame kontekste yra sprendžiami du aspektai. Iš vienos pusės baigiamos e, tariamo laikotarpio e, pabaiga e, kuris numato trečio ramščio priemonių taikymą visos valstybėms ir iš kitos pusės kalbama apie Junktinės karalystės pasirinkimą nedalyvauti, netaikyti teisės aktų. Komisija per nuo to laikotarpio pabaigė visą dokumentų paketą, jūs galite juos rasti šios darbo, darbo tvarkės e, dokumentų pakete. Komisija dabar e, analizuoja, ar kai kurie šitie dokumentai e, jau yra pasenę, ar juos galima būtų atšaukti ar ne. Junktinė karalystė nusprendė netaikyti teisės aktų, Tačiau dabar Junktinė karalystė pateikė prašymą e, taikyti, vėl taikyti 35 teisės aktus, kuriuo ir šitas priemonės e, komisija labai atidžiai išanalizavo e, protokolo rėmose ir po to įvertinimo buvo atlikta analizė, taryba atliko analizę susijusią E, teisės aktų susijusių su Schengen, Schengeno teisės aktais. Komisija rėmėsi Junktinės karalystės pasiūlytais e, pasiūlymais dėl teisės aktų taikymo, kurie nesusiję su Schengeno zona. Buvo keičiamasi laiškais tarp komisijos Junktinės karalystės ir ta informacija buvo pateikta Europos parlamentui. Buvo priimti teis e, formalų sprendimai, kurie e, gali įsigalioti 2014 e, m. gruodžio 1. Visi buvo suinteresuoti tuo, kad dabar būtų priimtas aiškus politinis susitarimas. Šitie klausimai yra labai svarbus ir mes iki gruodžio pirmosios turime e, turėti visišką aiškumą. Iki šiol yra priimti formalūs e, susitarimai ir mes suprantame, kad dabar jau yra e, padarytos, e, komisijos, komisija yra padariusi tam tikras išvadas. E, komisija gavo labai aiškę užduotį, tai yra išanalizuoti Junktinės karalystės pasiūlymą taikyti tam tikrus teisės aktus ir pasižiūrėti, ar galima galima būtų papildyti tam tikrus teisės aktus dėl teisinio tikrumo, ar galbūt kils tam tikrų e, taikymo problemų. Norėčiau priminti, kad 36 protokolas komisijai nenumato galių Junktinė karalystė numatyti, nurodyti, kokius teisės aktus Junktinė karalystė turi taikyti, kokiu ne. E, labai detaliai buvo išanalizuoti kai kurie teisės aktai ir buvo padaryta išvada, kad e, Europolo įgyvendinimo teisės aktus reiktų taikyti, taip pat sprendimą susijusi su e, Europos e, teismų tinklu. Ir Junktinė karalystė priemė šios argumentus. Taip pat priminsiu, kad buvo sprendžiama taip pat dėl tam tikrų teisės aktų lisbonizavimo. Tai reiškia, kai kurie teisės aktai buvo pataisyti, kai kurie atšaukti pagal 36 straipsnių 10 dalį, todėl e, jie jau nebe įeina į tą bendrą paketą, kurio nusprendė netaikyti Junktinė karalystė. Taip pat e, sprendimas dėl SIS2 tinklo, tai yra Šengeno informacijos sistemos, e, kurią konsultuoja pasienio pareigūnai ir policija. Teisės saugai. E, tai labai svarbus klausimas, taip pat e, piliečiams tai svarbus klausimas saugumo sumetimais. Komisija sveikina tą faktą, kad Junktinė karalystė įsipareigojo e, tvarkyti SIS duomenys ir ateityje dalyvauti, taikant dar tris teisės aktus, pavyzdžiui, jie yra susijęs su prum sprendimais. Komisija yra prieimusi sprendimus e, dėl permimo laikotarpio priemonių e, kurios numatytos 36 protokolo ketvirtame straipsnėje. Junktinė karalystė gavo finansavimą lygų 1,5 milijono eurų e, prium įgyvendinimui ir juos reikės gražinti, jeigu Junktinė karalystė nedalyvaus prium mechanizme. Junktinė karalystė detaliai analizuoja šios pasiūlymus. Galiausiai, jeigu Junktinė karalystė proceso pabaigoje nuspre, nuspręs nebet, netaikyti prium, tai tada e, Junktinė karalystė. Tada komisija parengs ataskaitą apie tai, koks po, e, bus tokio sprendimo poveikis Junktinė karalystė. Junktinės karalystės įsipareigojimai bus e, užfiksuoti tarybos posėdžio protokole. Visų šių diskusijų rezultatai buvo pristatyti dabar tarybai Birželio 24 toliau vyksta diskusijos, e, kad būtų suprasta, kaip bus taikomas Šengeno teisės aktų paketas. Siekiant įgyvendinti ne, protokolo 10 straipsnį, kaip reikalauja sutartis ir e, sklandų pernėmą laikotarpį iki e, gruodžio pirmosios komisija tikisi, kad taryba e, pademonstruos tokį patį supratimą ir Šengeno teisės aktų srityje. Be... Prašysiu, suti, e, e, prašysiu pirmininkaujančios valstybės, pasis, kuri dabar pasisakys kalbėti šiek tiek trumpiau. Grazie, signor Presidente. Sì, sarò, sarò brevissimo perché eh, la... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Komisija labai aiškiai uh, išsakė daug minčių. Italija tęs Graikijos darbą. Graikija puikiai padirbėjo, įsigilino į situaciją. Komisija atliko taip pat labai nemažą darbą, atlikdama Šengeno teisės aktų analizę. Diskusija toliau vyksta. Vyko ministrų diskusija TVR taryboje birželio 24 ir kaip pirmininkaujančiai valstybė mes darysime, ką galime, kad pasiektume kuo greitesnį sprendimą. Mes gerai suprantame, kad reikia vengti teisinių spragų gruodžio mėnesį ir turime atspindėti protokolo dvasę, tai yra turime užtikrinti bendradarbiavimą su Junktinė karalystė, o bendradarbiavimas turi būti kiek įmanoma platesnis. Dėkoju už e, trumpą pasisakymą. Parlamento teisės tarnyba taip pat gali atsakyti e, į sureaguoti į šitos pasisakymus, bet nebūtinai. Tu e, parlamentarai nori pasisakyti ponas Vėjas Dėmera ir dar vienas, ar dar kas nors nori pasakyti? Ir ponas Kirkop dar norėjo pasakyti. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias. Pone Dėjas Dėmera. Ačiū. Uh, Dėkoju Monikai Holme už dosnumą, už tai, kad atidavė savo kalbėjimo laiką. Ačiū pirmininkė. Aš labai aiškiai suprantu tai, kas buvo išsakyta dėl 36 protokolo ir Junktinės karalystės pozicijos. Man sunkiau buvo suprasti Europos komisijos ataskaitą labai atidžiai klausiausi tarybos ir supratau, ką norėjo pasakyti taryba. Tačiau bet kokiu atveju dėkoju visiems pasisakiusiems. Mes susirūpinę, susirūpinę, nes Junktinė karalystė yra labai svarbus partneris visoms valstybėms narėms, kai kalbame apie policiją, jos bendradarbiavimą ir e, teismų sistemų, sistemos bendradarbiavimą. Pirmininkė, aš suprantu, kad Junktinė karalystė naudojasi savo teise, kurias numato sutartys. Niekas to nekvestionuoja. Tačiau sąžiningai tariant, norėčiau, kad Junktinė karalystė e, nepasitrauktų net iš dalies iš teisingumo ir um, laisvės erdvės. Jungtinė karalystė yra galinga valstybė, tačiau kartais ji nuo daug, per daug atsiriboja. Jeigu ji visiškai nedalyvaus laisvės saugumo ir e, teisingumo srityje, tai jie turėtų kiek įmanoma gerbti esamus teisės aktus. Mes e, turime parodyti savo piliečiams, kad kovojame su terorizmu, užtikriname jų saugumą. Kalbant apie informacijos keitimąsi ir tam tikrų Europos agentūrų e, veiklą, visą tai labai jautru. Todėl turime užtikrinti kuo įmanoma didesnį bendradarbiavimą. Taip pat turime pasitikėti tarpusavyje. Mes esame bendruomenės partneriai ir turime vengti pone Kirkopai, selektyvaus dalyvavimo proceso. Toks selektyvus dalyvavimas gali pažeisti teisės aktų įgyvendinimą ES laisvės saugumo ir teisingumo srityje. Turime užtikrinti, kad visi komponentai veiktų teisingai. Mes e, turime parodyti norą bendradarbiauti ir gerbti 36 protokole numatytus principus. Turime užtikrinti e, supaprastinimą, su bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad visa sistema veiktų kiek įmanoma sklandžiau. Aš galėčiau dar daug kalbėti, tačiau nesileisiu detalės. Galėčiau kalbėti apie e, tai, kas e, gali nutikti netaikant Šengeno teisės aktų, tačiau manau, kad mūsų žinia kolegoms iš Junktinės karalystės yra labai aiški. Ačiū. Labai ačiū. Žinoma, supratome, kad jūs esate dirbę su šiomis rytimis arba sritimis, kurios yra susijusios, bent iš dalies su tuo, ką, kame dalyvauti galima pasirinkti. Tad jūsų pastabos suprantamos. Ir tikrai nereikia čia padaryti dabar pokalbę tarp jūs ir pono Kirchopo. Vis tik norėčiau, prieš teikdamas pono Kirchopo į žodį, kad kaip komiteto pirmininkas tikiuosi, kad pavyks pasirinkimo dalyvauti sistema, e, procedūra. Nes tikrai visiems svarbu, kad tos priemonės būtų gyvendinamos. Dabar tenkiu žodį Tomui. Tad prašau nepalikti iš to dialogo bet jeigu norite pasakyti, prašau, galite ir galite sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Na, norėčiau savo pastabas pradėti nuo komentaro, kad man labai šaunu, labai džiugiuosi, jog tikrai jau labai seniai dirbame kartu su ponu Domerius dėl labai svarbių ir klausimų Europos piliečiams, ypač saugumas rytyje ir taip pat dalinimas informacija tarp teisės saugos institucijų srityje, ypač institucijų, kurios kovoja su svarbiais teroristais ir nusikalteliais. Na, mes apie tai ne visai nemažai žinome. Tikrai daug susidūrėme. Tai labai svarbu man tai paminėti yra. Kad dalykas, ką aš nešiau traukti protokolą, tai yra tai, kad, na, pirmininkai, kaip, kaip jūs žinote, dėl šių dalykų nėra balsuojama parlamente. Ir čia tik komisija ir taryba nutarė Ir, na, net pasakyti, kad čia jau, kaip sakant, vyresni ir gudresni nuspręs, nors galbūt mano atveju reikia sakyti, kad tik tais gudresni, bet ne visai vyresni. Tai jie sprendžia, kaip tai yra susijęs su sutartimis ir konkrečiai su 36 protokolo sritimi. Ten, kur kalbama apie senai tečią ramstį, tai iki 2009 metų buvo aišku, tai buvo sritis, kurios teko nacionaliniai kompetencijai ir tai baigėsi, tai tapo trečiuoju ramščiu po devintųjų metų. Na, galim pasakyti, kad būtų tai tas ramstis nugriautas tarsi. Bet jeigu taip nesakyti, tai būtų galima pasakyti, kad tiesiog jis buvo kitaip suprantamas, kitaip traktuojamas. Galbūt mano draugai čia, kiti kolegos galėtų taip pat pritarti, kad po devintųjų metų juk tie karistė labai teigiamai teigiamai vertino ir teigiamai elgėsi įvairiais galimybių pasirinkti atvejais įvairiais rytise. Galbūt taip bus ir taip ir dabar. Prieš 90 metus buvo tam tikras sąrašas klausimų, dėl kurių buvo galimybė pasirinkti ir e, kartais buvo ta galimybė pasirinkta nedalyvauti. Labai šaunu, kad sparčiai įdoma pirminčių šioje srityje. Be abejo, yra sričių, kur labai svarbios, ypač Europolas jos yra kiek reformuotos, taip pat ir Europos arešto orderio klausimas ir įvairias kitos rytis, kur manytume, kad gal, galbūt galimi yra tie po posūkiai. Visi dar apie šimtą kitų klausimų. Na, bet kad tai didelis gana skaičius klausimų, dėl kurio aš manyčiau, kad galbūt yra ir pertekliniai tam, dėl tam tikrų aspektų. Tad jeigu šis procesas sukels tokį e, šaltinį poveikį, jog ir kitose sritise, kur turime perteklinių reguliavimų, kad juos galima atidėti, tai, na, mūsų manimu, Europos žmonėms tik tais duos tik daugiau pasitikėjimo tuo, ką veikia Europos Sąjunga. Tai galbūt yra šaltinis reiškinys, tačiau tai taip pat vyksta šiame procese. Taip pat pasakyčiau, kad komisijos komentarus buvo labai malonu išgirsti, pat ir pirmikas valstybės komentarai buvo geri. Ir Londone diskutuodamas taip pat labai teigiamai, pamačiau teigiamai vertinant iš mūsų ministrų, kaip jie vertina šias darybas, jų sėkmę ir kaip svarbu yra, kad jungtinė kalistė visapusiškai dalyvautų kovoje su sunkiais nusikaltimas bei kitose srityse, kur vėl pradėsime dalyvauti, pasirinkti galimybę dalyvauti. Tada aš labai optimistiškai žiūrėčiau į šią procedūrą. Labai ačiū. Ačiū, Timoti. Taip, matau, kad jau purtoma galva, sako šio žodžio, tai labai gerai. Na, o bet norėčiau paminėti, paaiškinti, kodėl tai tarpti darbo atvarkė. Jeigu galimybę pasirinkti dalyvauti pavyks, procedūra pavyks, tai na, bus svarbu, kad būtų galima ištaisyti vieną problemą. Nes turės teisėkūrinį poveikį nors ir nelabai platų, bet paveiks biudžetus. Ir tai paveiks biudžeto, biudžeto parlamentus, eh, parlamentų biudžetą. Tad dėl to labai svarbu yra visuomet, kad protokolas 26 būtų įtrauktas į darbo atvarkę. Nes norėjau pasiteisinti, kodėl tai įtraukta yra. Čia ne dėl politinių priešių įtraukta į darbo atvarkę, tiesiog e, to reikia parlamentui, parlamentui siekurai. Eh, toks trumpas iškinamasis pareiškimas. Sofija, prašau. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Na, aiškiai, aš išsakyti savo poziciją. Man nepatinka tos galimybės pasirinkti, nepatinka, kad galima rinktis narystę, kiek, kad galima atsirinkti, kas, ką nori, ko nenori kad šalis, kuri nėra šiandien, gali nedalyvauti bendrabiaudamas teisės saugos srityje ir kad šalis nepasi, neratifikavo teisų hartijos bei nedalyvauja kitose srityse ir dabar gali nu-, nutarti, kad vėl nori dalyvauti. Na, klausykite, kasgi čia vyksta. Ponas Demera diplomatiškiau, aišku, pasakė ir, na, tikriausiai dauguma kalbėtų tik sakytų diplomatiškiau. Bet labai kyla problemų ir nerimo dėl nuseklumo bei teisėkuros procesų. Na juk tai turi poveikį tam, kaip mes dirbame čia, tai paveikia mūsų darbo kryptį. Tad koks gali būti darbas kolegoje, e, kolegiškas darbas e, komitete, jeigu vieni kolegos sprendžia dėl reikalų, kuriuose nedalyvauja jų valstybė. Taip yra buvę anksčiau. Ekon komitete tam buvo siūloma ir laimiai to nebuvo priimta. Aš manau, kad laimė, kad nebuvo priimta. Ten buvo siūloma sukirs, su, sukurti atskirą komitetą toms šalims, kurios yra uh, uh, eurozonoje. Ar ir Libio komitetą taip įsiskaidysime? Kaip dėl skaidrumo, kaip dėl praktikos? Tai dabar, jeigu pol, pol, policininkai turės turėti atskirus sąrašus, tos rytis dėl sričių, kuriuose bendradarbiaujama ir dėl tų, kuriuose nebendradarbiaujama, kaip tai atrodys? Tad e, tuomet bus nebeaišku praktikoje, kada teisingumo teismas turi įgaliojimus, kad kur gali priimti sprendimus, o kur ne, kur, kur galioja pamatinės teisės, kur ne. Tad labai man nepatinka ši situacija, visiškai nepatinka, suprantu, kad viena nieko negaliu pakeisti, tačiau tik noriu išsakyti tą nepasitenkinimą susiklošę situaciją ir tikrai nesinorėtų, kad būtų toks galimybė pasigrįžti dėl dalies klausimų. Timoti Kirkovas sakė, kad norit pilnai dalyvauti. Na tai pilnai ir dalyvaukite. Visose sprendimuose, visose politinėse strategijose, jeigu rimtai norite kovoti su terorizmu, su kitais blogiukais, to reikia užsimti. Jie tarp sienų laisvai kelioja. Jie neusima galimybės pasirinkti ar nepasirinkti. Ne, jie dirba savo darbus. Jie negalvoja, kad na štai dabar vienose valstybėse darysime, darysime vienokius nusikaltimus, o kitose kitokius, nes tenais dalyvauja arba nedalyvauja. Žinoma, kad ne. Paskutinė pastaba. Timotė sakė, kad galbūt reikėtų pasinaudoti progą atsikratyti perteklinių nuostatų. Na, ciniš, ciniškai atrodo. Jeigu viena valstybė stumia, kad būtų galima daugiau priemonių toje srityje, teisingumo srityje, tai juk nekristė būtent yra ta, ta valstybė, kuri dominuoja diskusijas ir stumia kuo daugiau. Ir žinoma, gali tą daryti. Tačiau labai keista, nes tuomet vis tik reikia žaisti pagal taisyklės. Arba laikas taisyklių, arba ne. Ta turėtų pilnai įsitraukti į šią sritį, tuomet galėtume visi kartu dirbti 100 procentų šią sritį. Labai ačiū. Taip, Timotė supratote, tai tikiuosi. Taip, ačiū Sofija na, ponas Dimijas tikrai kiek, kiek diplomatiškiau visą tai pasakė. Nors negaliu pasakyti, kurią aš pusę palaikau. Taip. Tai galbūt tuo ir baigsime šią diskusiją, ar ne? Labai ačiū už jūsų komentarus. Žinoma, parlamente reikia apie tai kalbėti dėl mano minėtų priežasčių, bet kolegos, eikime toliau. Ačiū už kantrybę, beje, visi labai puikiai laikotės. Ar teskime toliau? Taigi, perkime toliau. Aštuntasis punktas. Individuo apsauga, tvarkant asmeninius duomenis, bei tų duomenų laisvas judėjimas. Tai yra bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Ar Janas yra salėje? Taip, kolegos, labai, labai greitai pristatysiu, paskui Jan perims. Štai ką turime prieš akis. Yra duomenų apsaugos paketo reforma ir parlamentas jį priėmė per pirmą svarstymą kovo 2 dieną, didžiulę daugumą. Tiesiog tai informuoju naujus narius. Ir dabar bus daugiau pat informacijos apie tai, kas vyksta šia, dėl šios bylos. Ir steiksiu žodį pranešėjai bei šilin pranešėjai. Šiliniai pranešėjai yra ponas Vos, ponas Kirchhoff ir ponas Cornelis Enst. Visi dalyvauja, matau. Taigi, Jan, prašau, galbūt galima tik jums suteikti žodį, o Timote, ar liksite šių klausimų diskutuoti? Panašu, kad neliks ten jums užteko jau gerai. Taip puikiai supratome, kad turite kitą posėdį. Labai atsiprašau dėl tokio dialogo. Taigi prašau, Jan. Teskite, Janai. Ačiū, pane pirmininkė. Na, pradėti norėčiau paaiškinos vieną dalyką, nuo ko mes pradėjome diskusiją dėl duomenų apsaugos, tai tiesiog, kad jis tenka ne vieną mėnesį laukti tarybos ir galima tiesiog užmiršti, kuriame žingsnėje, kuriame etape esame. Taigi, nuo ko pradėjome? Viskas prasidėjo nuo to, kad buvo pačita komisijos, jog peržiūrėtų esamą direktyvą 95-64 dėl duomenų apsaugos. Ir, atsiprašau, 95-46 Tai buvo padaryta va, praėjusiu metu vasaram ir to buvo siekiama atlikti peržiūrėjimą, kad būtų sukurtas vienas standartas Europos Sąjungai, au, griežtas standartas, e, griežtesnė negu 95 metų dokumentas, ypač e, duomenų ištrinimo teisė internete, taip pat e, duomenų skaidrumas Kiti dalykai - griežtas sankcijos ir taikymo priemonės duomenų apsaugos tarnyboms. Ir kad tai būtų pritaikoma suvienodintai. Ir tuo metu dar nediferencijavome tarp sektorių. Nedarėme skirtumą tarp įvairių sektorių, kur tai bus taikoma. Tačiau tuomet komisija nuo 2000 metų pateikė pasiūlymą reglamentui, kuris turėjo pakeisti tą direktyvą 95-46 su tokio pataikymo sritimi, išskyrus teisė tvarka ir teisminis procesus. Taip pat ten buvo į, neįtraukta ir nacionalinio saugumo, na, žvalgybos rytis. Ir dar viena buvo direktyva numatyta atskira teisėjas saugos sektoriui. Taigi yra du, du failai nuo 13 metų sausio mėnesio, direktyva ir reglamentas, jie lygiai greičiai svarstomi šiame komitete. Aš esu pranešėjęs reglamentui ir taip pat Rūcas yra pranešėjas direktyvai. Ir mes baigėme diskusijas praėjusiu metu e, spalį. Ten buvo pasiūlyta daug pat, pat, pataisimų. Buvo daug dėrybų, ne vienas dėrybų etapas įvyko. Ir diskutavome su vairiomis interesų grupėmis. Taip pat balsavome, kad būtų pradėtos dėrybos pagal po pirmojo svarstymo su taryba tokie neformalus trilogai taip ir neprasidėjo, nes ministrų taryba nepasiekė bendro sutarimo, baigiant galioti Europos parlamento įgaliojimams. Tad, na, iš esmės liko planas B. Ir mes balsavome dėl savo pozicijos po pirmo svarstymo kovo mėnesį, tai padarėme kovo mėnesį. Tad nuo kovo mėnesio parlamentas yra priėmę savo poziciją, kurią e, nustatė šis komitetas, kurį išsakė. Ir dabar laukiame ministrų tarybos, kad parengtų savo poziciją. Jau du ir beveik, beveik du su pusę metų tos pozicijos nėra. Na, taryboje vyksta labai ilgi procesai, tie ten labai ilgai užtrunka. Ką dar pridurčiau, tai kad labai gaila, kad tai tik laiko užtrunka vis tik ne, neturime jokių galimybių juos paskubinti. Vis tik, ką galime padaryti, tai jiems vis kartoti, kad e, norime, kad jie dirbtų greičiau ir bent jau bendrą požiūrį padengtų, kad prasidėtų trialogai. Tuomet būtų galima įsiaiškinti, ką dar reikia diskutuoti, ieškoti uh, bendros pozicijos tarp parlamento ir tarybos, tai aišku irgi užtruks, gal net ilgiau užtruks. Paskutinė neformali taryba įvyko prieš kelias savaitės ir e, ten e, italų pirmininkaujant Italiją tikrai ambicingai siekia darbuotis, siekia pasiekti tą bendrą sutarimą ir kuo greičiau. Tikiuosi, kad bent jau iki metų galo pavyks tai padaryti bet kita formali taryba vyks spalio mėnesį ir žiūrėsime, ką jiems met pavyks pas, pa, pasiekti ir ar jiems pavyks suformuoti tą bendrą požiūrį iš karto po to tarybos posėdžio. Arba tarybos posėdė galbūt. Štai kaip atrodys procedūra toliau, o dėl turinio, ką pasakyčiau. Na, yra tam tikrų problemų, kurias vis gali kilti ir ypač taryboje gali kilti. Nors kai kurias atrodo, kad mūsų pozicija jau bent iš dalies sprendžia, mūsų pozicija sprendžia, mes siūlome kompromisu ir gal tikėjomės, kad valstybės narės tai supras, kad mes iš esmės jau tai aptarėme, tuos dalykus aptarėme, aptarėme taikymo sritį, aptarėme, kaip galima atskirti e, sistemą, kur bus taikoma viešajam sektoriui, e, užtikrinti nuseklo taikymą, kad duomenų apsaugos tarnybos nusekliai taikytų, kad veiktų vieno langelio principas. Taip pat, žinoma, yra vieninga, rinkos, vieninga rinka. Ir ten numatoma, kad pagal pagrindinę buveinę yra taip pat ir taikomos taisyklės yra, tačiau reikia taip pat ir vieningai nusekliai taikyti sistemą ir dėl to visos tarnybos turi sutarti, kaip interpretuoti dokumentą, užuot 28 būdais skaičius tą sistemą, 28 numačius taikymo būdus pagal 28 skirtingas interpretacijas. Čia vienas toks pavyzdys iš visai nemažai pavyzdžių, kuomet taryba labai gali lengvai pasinaudoti mūsų jau nuveiktų darbų tikrai mes nebūtumėm prieš, jeigu jie tik nukopijuotų mūsų darbą, nes tuomet mums, mums būtų dar lengviau vėliau trialoguose susitarti. Tačiau, žinoma, aišku, jie gali savo poziciją pateikti, tačiau tik noris, kad ta pozicija būtų parašta kaip galima greičiau. Ir mūsų pozicija dabar turėtų būti gana aiški, nuo naujo parlamento pozicija turėtų būti aiški. Ir norėčiau atbaigdamas pasakyti, kad manyčiau, jog reikia labai aiškiai pasakyti, jog šiam parlamentui šis teisės aktas yra didelis prioritetas. Ir kad mes nu, nu, numatome ryšius, kuris galima, kad būtų greičiau užmėgsti ir diskutuoti viskas kitomis institucijomis, kad tiesiog kuo greičiau būtų galima dėl to balsuoti ir priimti. Ir, diskutuoti. Reikia tai galvoje, kad mes konkuruojame su kitomis rinkomis pasaulyje ir su kitomis jurisdikcijomis apie tai, kaip yra taikoma mūsų jurisdikcija, netgi mūsų pačių teritorijoje. Vyksta konkurencija. Apie tai vis kalbama ir kalbama. Paris metais vis buvo kalbama dėl tų stebėjimo, sekimo naujienų. Tad rezoliucija, dėl kurios mes balsavome, Klod Morales e, pranešėjas rezoliuciją pasiūlė, mes ją pakartojame, vėl pakartojame savo poziciją dėl šių dalykų, kad būtų tas saugaus garanto, safe harbor sprendimas sustabdytas. Ir manome, kad čia būtų dar viena proga padaryti daugiau spaudimo, kad tos taisyklės įsigaliotų Europos Sąjungoje ir galiotų Europos Sąjungos piliečiams. Labai ačiū uždėmesi. Lauksiu jūsų pastabačių. Ačiū, kad kalbėt labai trumpai, Janai. Vėlgi nauji nariai tikriausiai nežino šių direktyvų. Tai šie dalykai mums tikrai yra esminės svarbos. Ir taip pat šešėliniai koordinatoriai ir pranešėjai taip pat galės pasakyti, nes tai yra labai svarbu. Svarbu, kad viskas, na, būtų, kad viskas judėtų kuo greičiau. Turime laiko ne tik daug, dar pusę valandos. Tad paprašysiu, kad komisija pasakytų ir privat valstybė pasakytų, tačiau kuo greičiau. Pirmiausia, privat valstybė, tai tik pusantros minutės prašau. Nes yra labai ilgas pasakyti norinčių žmonių sąrašas. Tiesiog yra labai daug darbo šioje srityje, tad prašau. Norėčiau, kad visi iki, iki pusės, per mes pasamdytų pasakyti, nes po to jau pradėsime diskusiją ant kamerą. Tai pirmiausia, de, ponas Dimetijas iš pirmininkos Italijos. Prašau pusantos minutės jums. Na, maksimum dvi minutės. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū visiems Libė komiteto nariams. E, labai malonu dalyvauti jūsų posėdėje. Tikiuosi, kad jūsų, nu, jums darbas toliau plosės labai gerai. Reglamentas, direktyva tikrai labai svarbus dalykai yra. Kaip jau buvo pasikėt, pasakyta ryte, tai yra pirmiausia Italijai aiškus prioritetas Mes tikrai siekiame ir suprantame, kokia svarbu yra, kad tos taisyklės būtų taikomas, kad labai svarbu Europos piliečiams, Europos įmonėms. Taip pat, kad labai svarbu ir domenų apsaugos pareigūnams, kad jie galėtų na, aiškių žinoti vieningą sistemą, kurią turėtų taikyti, kad galėtų ją nuosekliai taikyti Europos, visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Taryboje mes puikiai suprantame, kad du su pusė metų diskusijų gali tikrai atrodyti kaip labai na, ilgas debatų laikas. Ir e, pasakytina, kad diskusijos dėrybos dėl šios direktyvos iš tikrųjų truko keturis metus, tuomet, kai buvo priimta direktyva. Tad, na, reikia turėti galvoje, kad tuo metu dar buvo palikta daug e, lankstumo įsivėms narėms. Ir e, valstybės narės iš esmės remia iniciatyvas, tačiau reikia viską konkrečiau sudėlioti ir tai užima labai labai daug laiko, ypač techniniai aspektai. Techniniais klausimais labai daug prisideda valstybės narės, labai išsamiai pasisako, diskusijos yra labai išsamios, gilios ir tikrai laikas nešvaistomas, yra labai kur apšiai dirbama, yra pirminkati valstybė, mes manome, kad esminis dalykas šioms iki yra užtikrinti, kad bus pasinaudota Graikijos sėkme, ką jiems pavyko padaryti pirmininkaujant. Ir manau, kad jau periname prie etapo, kada visą dar, nuveiktą darbą bus galima susintetinti, su, su, suimti į vieną kompromisinę poziciją, kuri bus ir ambicinga, ir kuri to pačiu reikš, kad e, tarybos pozicija, na, aptars esminius klausimus. Jau turime visų valstybių narių pozicijas, jos labai nusekliai jas išdėstė, tas pozicijas mes dabar jas labai kruopšiai atsargiai deriname. Ir dabar svarbiausias dalykas yra užtikrinti, kad būtų daromas kuo pažanga, kad būtų daroma kuo greičiau. Ir pirmininkams į Graikiją apie tai kalbėjo apie, apie taptinius perdavimus. Ir dabar Italija nori, kad valstybės narės taip pat kuo greičiau sutvarkytų teks, tekstą, kuo, dėl kurio bus galima susitarti galtinai. Pirmininkė, jei galima, norėčiau nesiūlyti kol kas konkrečių terminų, konkrečių datų. Manau, kad, na, galbūt ir padėtų susijimti, jeigu būtų pasaky, pasakyta, kad tai bus spalį arba lapkritį. Aš galiu tik pasakyti, kad mes tikrai dirbame kaip galima greičiau, išnaudojame visas galimybes, visus, visus variantus ir tikrai darome, ką galime ir informuosime parlamentą visais tinkamais būdais apie tai, kokios procedūros yra vykdomos, kas vyksta ir nebėjom, kad artimiausių metų taryba jau galės pradėti diskutuoti su jumis. Ačiū. Um, Dėkoju. Jūs e, nenorite nurodyti datos, kaip sakėte, tačiau jūs nepasakote mums nei kada, jūs nepasakote mums, kada trišalės dėrybos prasidės, e, net neduodate apitikrio laiko. Aš tikėjausi, kad per pusantros minutės jūs tikrai kažką tikslesnio mums pasakysite. Deja, viskas tikrai labai sunku, viskas priklauso nuo valstybių narių uh, užduočių. Uh, Birželio mėnesį per tarybą valstybės narės pasakė, kad jos jokiai pirmininkaujančiai valstybei nesuteiks jokio įgaliojimo, nes dėl dalies reglamento reikia dėrėtis. Ir tol, kol nebus labai aiškus, aiški teisinė struktūra, mes nieko nežinosime, bet mes tenksimės užtikrinti, kad šita bendra struktūra būtų sukurta kiek įmanoma aiškiau. Iš savo pusės nemanome, kad būtų labai naudinga paskelbti datą. Sakiau, kad mes galėtume ją paskelbti, tačiau mes tengiamės užtikrinti, kad viskas įvyktų kiek įmanoma greičiau. Metų pabaiga mums atrodytų realistiškas terminas, kaip numatyta pirmininkaujančios valstybės programoje. Ačiū. E, komisija, prašysiu kalbėti trumpai. Pone Sostak. Pone Šostak. Ačiū suteiktą žodį. E, greitai pasakysiu, Europos parlamentas kovo mėnesį pajuto, kad e, dėrybos su e, taryba pasikeitė ir atsirado daug, daugiau geranoriškumo. Kaip rezultatas mes matome, kad dėrybos įgyjo pagreitį taryboje ir tai yra, um, dabar jau tai turime sėkmingą rezultatą, kuris uh, buvo pasiektas per Graikijos pirmininkavimą gruodžio mėnesį per tarybą. Buvo pasiektas dalinis sustarimas. Taip pat uh, buvo pasistumėta į priekį dėl e, viešojo sektoriaus neformaliame ministrų sustikime. Ir e, susitarta, kad reglamentas bus taikomas ir vieša, viešajam sektoriui. Komisija ragina vernikaujančią valstybę greitai, kiek įmanoma greičiau ir baigti spręsti šitos klausimus vieną paskui kitą ir efektyviai dirbti e, dėl viešojo sektoriaus po neformalių, neformalios tarybos baigti diskusijas kiek įmanoma greičiau ir kad būtų išlaikytas rizikos elementas, kurį e, įvedė Airija. Tikimės, kad e, gruodžio mėnesį bus pasiektas bendras rezultatas. Pirmininkaujančia valstybė, bet kokiu atveju ketina išlaikyti savo dėmesį dėl šio dokumentų paketo. Mes kalbėjome apie datas, pati svarbiausia data yra ta, kurią nustatė vadovų taryba, tai yra, kad šitą dokumentą iki 2015 metų turime baigti laiku, o šita data nenumaldomai artėja, tad turime daryti visą, ką galime, kad suspėtume. Taip, 2015 artėja, sutarėme dėl to, kiekviena data artėja. Galime pradėti filosofiškai diskutuoti apie tai. Labai ačiū. Dabar pereiname prie šešėlinių pranešėjų ir koordinatorių. E, porą minučių norėtume jums skirti, kad visi spėtų pasisakyti. Ir tada grįšime prie Jano. Ponas Vos, šešėlinis pranešėjas. Labai ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau paminėti tai, ką ponas Albertas jau sakė. Mes susidarėme e, tokį, susidarė toks įspūdis, kad kuo daugiau Europoje lauksime, tuo daugiau e, atsiliksime. Ir todėl mes turėtume skubėti, to prašome mes ir komisijos kuri uh, turi tikrai pasitemti į, prie, uh, į priekį, aišku, jos sudėtis keičiasi. Uh, E, todėl jie turės kiek įmanoma e, greičiau e, dirbti. Taip pat tas prašymas skiriamas ir Italijai kaip pirmininkaujančiai ir taip pat naujam Vokietijos vidaus reikalų ministrui galbūt mes galėtume gauti daugiau žinių apie tai, kas daroma šioje srityje. Dabar man susidarė įspūdis, kad mes turime kiek įmanoma greičiau tokių duomenų apsaugos standartų, kurie atitiktų ir e, besivystančias technologijas. E, dabar kalbant apie trišalės dėrybas, e, manau, kad jos užtems visą procesą, todėl mums nepavyks pasistumėti e, taip greitai prieki, kaip mes norėtume. E, vadovų taryboje buvo išsakytos e, tam tikros problemos. Buvo pabrėžta būtinybė, kiek įmanoma greičiau stumtis į priekį. Ir mes turėtume mes kai kalbame apie vieno langelio principą ir apie viešo administravimo sektoriaus e, viešo administravimo sektorių, tai manome, kad mes turėtume stengtis e, ir čia tarpusavėje Europos parlamente e, šioje srityje bendradarbiauti su teisės tarnyba, kad galėtume su, suderinti atnaujinimo straipsnį su šio reglamento nuostatomis. Ar jūs esate, nau, e, Brigita, ar jūs esate naujoji šešėlinė pranešėja? Pone Loristin. Ačiū. Tik šiandieną aš gavau e, žinę, kad e, kaip šešėlinė pranešėja turėčiau tęsti ankstesnių šešėlinio pranešėjo darbą, taip pat dirbti su direktyva. Manau, kad labai svarbu yra išlaikyti šitą požiūrį, e, kuriuo vadovavomėsi dirbome e, ties šio paketu. Gyvename tokiame amžiuje, kai turime dirbti su skaitinėmis technologijomis, o mes e, negalime važiuoti tos skaitmeninių greitkelių, jeigu skirtingoje šalyje skirsis transporto priemonių dydžiai. Italija faktiškai pažadėjo, kad viskas vyks labai sklandžiai su tuo reglamentu, tačiau, aš ne, re, tačiau nesu tokia optimistė. Manau, kad turėtume e, dėti visas pastangas į šio dokumentų paketo sėkmingą užbaigimą. E, Mes turime sukurti tam atitinkamą aplinką. Ačiū. Aldė šešėlinė, Sofija Intveld. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Kol kas nedaug ką galiu pasakyti. Kalbant apie datas, jeigu būčiau cinikė, tai aš iš tikrųjų norėčiau, kad taryba e, daugiau vilkintų šitą procesą, nes kuo daugiau lauks, tuo daugiau bus precedento teisės ir sustiprins Europos parlamento pozicijas, aišku, ne tarybos. Nors, aišku, aš nenoriu nuneikti tarybos pozicijos. E, Aš e, e, matau, kad kažkokia e, šalis priima kažkokią poziciją, o tada taryba tą poziciją dar sustiprina. Šita pozicija jau yra kompromituojama. Uh, E, jeigu parlamentas e, pasveikins sustiprintą poziciją, tai tvarkoj. Tačiau nesuprantu, kam e, diskutuoti, dėrėtis tiek ilgai. Jeigu norite reglamentus dar labiau praskiesti, tai turiu pasakyti, kad aš pritariau parlamento pasirinktam kompromisui nenoriai, nes ten yra labai daug spragų ir klaustukų. Tačiau jeigu taryba dar labiau nori šitą poziciją e, praskėsti, tai tikrai negalėsiu balsuoti dėl galutinio varianto. Mes turėsime grįžti prie e, parlamento ankstesnės pozicijos, e, o ne atitolti nuo jos. Tad rekomenduoju tarybai dirbti greitai ir priartėti prie parlamento pozicijos. Ačiū. Ačiū, Sofija Kornelija Gue. Manau, kad e, mes jau daug e, ir toli nuėjome, jau faktiškai 2,5 metų kalbamės apie tai, gal ilgiau. Ir mes, Europos parlamentas, galėtume pasidžiaugti vienu punktu, tai yra e, taip vadinama black box. Iš tikrųjų, tai yra skandalas, kad taryba ne negali pasakyti e, pradžios datos. Tai yra vienintelis dalykas, ko mes reikalaujame iš šių trišalių dėrybų. Jie viską vilgina ir tikrai tai, ką šiandieną taryba įsakė, mane nuvylė. Labai gaila būtų grįžti prie tų klausimų. Ir antras atsakymas taip pat mūsų netenkina, jisai, mes jo negalime pasinaudoti. Nemanau, kad tai primtina. Priminsiu, kad ponas Junkeris sakė, kad mums ne, nereikia e, duomenų apsaugos e, integracijos TTIP tinkslams, nes Na, mes iš tikrųjų panašį, panašų, panašų pasakymą girdėjome ir NSA atveju. Pasaulis iš mūsų juokėsi, nes duomenų apsaugos paketą jau nagrinėjame daugelį metų. Ir mes taip ir nepajudame iš mirties taško. Dėl daugelio priežasčių mums reikia to reglamento. Ir aš raginu tarybą nustatyti trišalių dėrybų datą, pradžios datą ir nevilkinti proceso. Thanks, Cornelia. Um, Laura, did you ask for the floor? You did. You, you didn't ask for the floor, okay. I'm not going to ask people who didn't <laughs> ask for the floor to speak. Um, Na keista, kad niekas daugiau nenori pasakyti. Joseph. Then it's, well, I, I, Atsiprašau, ne Brigit, o Unix. Must take Brigitte, sorry, it's my, my fault. What it, Brigitte, you know what it is, is that all the coordinators have left. Brigitte uh, yra vienintelė likusi iš koordinatorių, tai norėčiau suteikti jai žodį. Aš per koordinatorių posėdį sakiau, aš visada čia būsiu. Jūs esate vienintelė likusi koordinatorė iš visų kitų išskyrus FDD. E, Netimkite iš manęs laiko. Aš pradėsiu nuo citatos. E, man trūksta tik tikėjimo. E, vadovų tarybai reikia laiko E, dėl to, kad mes dirbame su reglamentu, kuris e, reikalauja labai didelio išanalizavimo. Tačiau mes laiko nebeturime ir taryba tikrai negali to sakyti nuolat ir nuolat. E, negalima sakyti, kad mums dar reikia laiko, nes daugiau mes net. Nes Iš tikrųjų, taryba nenori šito reglamento. Vadovų taryba sakė, kad mums e, reikia to reglamento dėl to, kad mums reikia bendrosios rinkos. Ir 2015 metai artėja, mes laiko nebeturime, mes skaitmenizuojame visas gyvenimo sritis ir e, tai, kas buvo praeitie, jau yra praeitis. Todėl mums laiko nebeliko. Mums reikia um, duomenų apsaugos Europos lygmenių savo patiems, mūsų piliečiams ir na, savo m, santykiuose su trečiosiomis šalimis mums iš tikrųjų reikia direktyvos, duomenų apsaugos direktyvos te, teisės E, teisės saugos srityje. Ir tikrai labai e, juokinga, kai sakoma, kad tai yra nacionalinė kompetencija. E, mes kalbame apie policijos ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimą Europoje, tačiau kokiamis taisyklėmis jie turi vadovautis. Vieninteliai įvairūs duomenys yra tvarkomi įvairiose srityse taip nebegali tęstis, mums reikia reglamento ir direktyvos ir e, šiais metais mes turime pradėti dėrybas e, šiuo klausimu. Next. Juan Fernando. Thank you, Claude. In consideration of the time, I'll make it real short, because... Ponas Lopez Aguilar. E, ačiū. Aš tikrai labai vertinu Libė komiteto įsipareigojimą siekti ir dirbti su šio domenų apsaugos dokumentų paketu. Tai labai svarbu. Ir labai svarbu Libė komiteto naujiesiams nariams žinoti, kad jau daugelį metų mes labai daug dirbame šioje srityje dėl rimtos priežasties. Tai susiję su esminių teisių pokyčiais, e, kuri, kurios įrašytos Hartijoje ir Lisabono sutartyje. Reikia labai rimtai žiūrėti į uh, tai, jog Europos parlamentas e, tampa tikra teisėkoros institucija, kai kalbame apie pagrindinės laisvės ir teisės. Tai yra labai rimtas žingsnis į priekį. Mes e, e, darome labai rimtą žingsnį, kai kalbame apie Europos piliečių teises. Tačiau svarbu ne tik parodyti, kad mes nu, nuolat įgyvenime šitą įsipareigojimą. Mes turime nušviesti e, ir tą faktą, kurį matėme, e, liūdėjome anksčiau, kad e, yra nuolama, nuolat vilkinami e, procesai daugelį metų. Ir ir tai niekur neveda. Labai gaila, tas pas buvo su horizontalia direktyva dėl kovos su diskriminacija. Ji neišvydo vienos šviesos iki šiol. Tas pats pasakytina ir apie skaidrumą ir prieigą prie dokumentų. Tai truko daugybę metų. E, tai buvo vilkina daugybę metų. Apgailėtina. Nors E, Libė komitetas parodė didelį suinteresuotumą tuo. Visgi tunelio gale nematome šviesos, e, tam nėra priežasčių. Ir tai, kas vyksta su šio domenų apsaugos paketu, nepateisinama, tam nėra jokių priežasčių. Tad mes, Libė komitetas, galime, e, turime daryti visą, ką, ga, viską, kas mūsų galioje, kad E, nebūtų daroma kliūčių e, šiam dokumentų paketui pabaigti. Mes turime parengti bendrą poziciją. Mes turėtume geriau žinoti situaciją. Be abejo, reglamentas atrodo labai svarbus didelis dalykas, tačiau valstybėms narėms labai svarbus dalykas yra direktyva. Tad labai gerai, kad mes priartėjome prie reglamento svarbiausių e, sunkiausių sričių, tačiau tą patį turėtume daryti ir su direktyva. Mes turime e, įminti tą myslę, kad ta direktyva būtų e, parengta, priimta. Turime užtikrinti, kad Europos parlamentas labai atidžiai stebėtų tarybos darbą ir kad kiek įmanoma, užtikrintų, kad e, kiek įmanoma greičiau būtų pradėtas trišalės dėrybos. Um, um, Taip visada verta priminti kolegom apie įstrigusius teisės aktus. Dabar ponas poniai. Ačiū pirmininkė. Pastarosios pusantrų metų aš e, Lenkijoje buvau ministras atsakingas už e, skaitmeninimą. Dirbau su šiuo klausimu Lenkijoje ir manau, kad e, mūsų aptariami dokumentai yra vieni svarbiausių Europoje. Reikia prisiminti Europos vadovų tarybos spalio mėnesio išvadas, taip pat e, komisijos darbo programą iki 2019 metų. 2015 metai yra galutinis terminas, iki kurio turi būti patvirtintas šis reglamentas. Kitas dalykas – negalima pasirašyti laisvosios prekybos sutarties su JAV, kol Europoje nesureguliavome e, privataus gyvenimo apsaugos, domenų apsaugos taisyklių. Labai svarbu, kas bus įtraukta į dokumentą ir turime tai aiškiai parodyti savo rinkėjams. Jeigu norime, kad Europa įgytų konkurencinį pranašumą, duomenų tvarkymo srityje, o duomenų tvarkymas yra būtinas daugelės ryčių, mes turime pasiekti susitarimą. Turime susitarti dėl verslo interesų ir visuomenės lūkesčių ir 2015 metai gyvendinimo data, tai bus e, Europos institucijų, parlamento tarybos ir komisijos patikimumo išbandymas. Todėl labai svarbu turėti aiškius terminus, aišku grafiką ir nesuprantu, kodėl pirmininkaujančios Italijos atstovas uh, vengia mums nurodyti konkrečias datas. Mes galime tęsti tą darbą, tačiau negalime teikti, kad nežinome, kada tas darbas baigsis. Tai buvo labai įdomu išgirsti pasisakantį komiteto narį, kuris turi praktinės patirties šioje srityje. Taip, matau, kad ir Ana norėjo pasisakyti, Josefas turėjo būti paskutinis kalbėtojas, bet mes tą sąrašą pratėsime. Dabar žodis Josefui. Ačiū. Labai apgailėtina, kad vyksta visa tokia diskusija kaip dabar. Paprastai e, Paprastai Europoje mes kalbame apie gerą praktiką, tačiau tai tikrai nėra geros praktikos pavyzdys. Ir tai rodo, kad institucijos tarpusavėje nebendradarbiauja arba bent jau tas bendradarbiavimas neveikia ir ne, ne, nemastome bendruomeniškai. Ir e, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo taip pat nėra. Uh, labai stebima tai, kad e, kai pradedame e, diskutuoti apie ekonomiką, tai Vokietijoje e, vykstančioje Hanoverio mūgėje informacinių technologijų mūgėje labai aiškiai pasako, pasisakoma už tai, kad labai reikia duomenų apsaugos teisės aktų. Taigi tai yra sritis, kurią mes turime, kaip teisės e, aktų kuriejai, reglamentuoti. E, taryba taip pat e, nuolat teigė, jog šiame parlamente mes dirbame blogai, kad jie nežino, kaip viskas veikia. Paprastai e, tokia informacija pasirodo e, žiniasklaidoje ir e, žmonės gauna tokią informaciją, taigi matote, prie, kokią nuomonę apie mus žmonės susidarė. O dabar dėl valstybių narių. Aš žinau tokių valstybių narių, kurios turi labai didelį interesą rasti vieną bendrą Europos sprendimą. Ir mes dabar diskutuojame apie tai, kad yra valstybių narių, kurios sąmoningai trikdo šitą procesą. E, ir žaidžia šitą žaidimą, kad nebūtų pasiektas joks rezultatas. Manau, kad tokios e, kliūtys tikrai didel, e, daro didelę žalą skaitmeniniai Europos ateičiai. Ir aš manau, kad iš tiesų tai visam Europos projektui didel, didel, daro didelę žalą. Ačiū. Speakers coming. Um. Ir dar labai trumpai suteiksiu Jums žodį, nes ateina kitas kalbėtojas. Be... Ačiū. Manau, galiausiai būtų labai įdomu pamatyti, ar tie įsipareigojimai, kuriuos apmokėjo komisija ir tie įsipareigojimai, kuriuos prisėmė JAV generalinis prokuroras, galiausiai parodys, ar sutarėma šio klausimu. Tačiau reik... dar reikia to palaukti ir taryba dabar dėlse, lik ir atsitraukia, taigi dar reikia palaukti ir pasižiūrėti, koks bus rezultatas. Buvo paminėtas tam tikras terminas, jį paminėjo ponas Boni. Ar tas terminas susijęs su amerikiečių darbų grafikų. Jeigu bus dėlsiama, nemanau, kad bus pasiekta kokios nors pažangos. Aš siūlau ir toliau dirbti su šio klausimu, akivaizdu, kad šis klausimas labai svarbus, siekiant apsaugoti mūsų piliečius. Tai svarbu mūsų teisai, tačiau tai daro įtaką ir JAV. Ir mes turime labiau bendradarbiauti ne tik su JAV administracija ir su kolegomis JAV kongrese. Mes turime glaudžiau bendradarbiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis Junktinėse Amerikos valstijose, nes jos gali būti tapti mūsų sąjungininkėmis siekiant apsaugoti ir Europos piliečius, ir amerikiečius nuo neteiso kišimusi. Ačiū, aš dar norėčiau šiek tiek grįžti prie Jano Janas, manau, atliko praktiškai neįmanomą darbą. E, kolegos labai įtemptai dirbo su abiem dosie. E, atkreipiau dėmesį į Džozefo pastabą apie valstybės narės, apie jų strategiją. Mes dabar laukiame, kol taryba imsis veiksmų dėl praktiškai didžiausio, dėl svarbiausio teisės akto. Taigi gal e, galėtumėte mums papasakoti, kas bus daroma rugsėjo mėnesį. Ačiū. Pirmiausia, pasakysiu, kad mums iš pat pradžių buvo aišku, kad e, šie dalykai susiję ne su trečiosiomis šalimis. Viskas vyksta Europos Sąjungoje, mes patys sprendžiame, kokia bus mūsų teisės aktų bazė. Ir žinoma, tai labai svarbu, buvo paminėta ir transatlantinė priekybos sutartis reiks taip pat ir naujai išrinktas Europos komisijos pirmininkas nekarta buvo pasakęs, nekarta sakė, kad tose dėrybose dėl e, sutarties nebus kalbama apie duomenų apsaugą. Mes patys peržiūrime savo duomenų apsaugos sistemą, galvodami apie savo piliečius ir apie savo įmonės, apie savo ekonomiką. labai svarbu tai, kad šiuo metu Europa neturi konkurencinio pranašumo, Europos įmonės neturi konkurencinio pranašumo prieš į Europą ateinančias kitų šalių įmonės. Įmonės tiesiog gali pasirinkti vieną iš 28 jurisdikcijų ir pasitelkdamos internetą teikti paslaugas Europos rinkoje. Mes siekiame tai tam padaryti galą ir Dėl to Europos parlamente ir siekiame dviejų dalykų. E, Pirmiausia, teisinio iškumo ir vartotojų pasitikėjimo. Vartotojai turi žinoti, kad jų apsaugos lygis nesumažės, o sustiprės. Kita vertus, aiškiai įsipareigojame ES turėti suderintą bendrą teisės sistemą. Ir Mes turime siekti to susitarimo, tai buvo aiškiai pasakyti ir labai tikiuosi, kad tokio požiūrio laikosi ir taryba. Galiu tik pasakyti, kad viena iš priežasčių, kodėl taryboje kyla problemų dėl požiūrių, yra ta, kad buvo iškelta tam tikrų klausimų, kurie buvo visiškai nepagristi. Buvo tiesiog stengiamasi papildyti pasipriešinti teisės aktų ir sistemos suderinimo, suvienodinimo idėjai. E, buvo žengtas žingsnis visiškai priešinga kryptimi, nei dirba parlamentas ir komisija. Turime pagrindinių teisių hartijos atitinkamą straipsnį, kuriame pasakyta, kad asmens duomenys negali būti tvarkomi be subjekto mm, sutikimo ir mm, be tam tikrų teisės nuostatų taikymo. Ir turiu pasakyti, kad dabar yra mm, priimta tokių nuostatų, kurios visiškai peržengia tas ribas, kurias nubrėžė parlamentas savo rezoliucijoje, kurią priėmė 11 metų Liepos mėnesį. Aš manau, kad taryboje yra galimybių greitai užbaigti šį procesą. Taip, e, prireikė ketverių metų, kol buvo peržiūrėta direktyva 95-46, tačiau tai yra direktyva ir, žinoma, tam reikia laiko. Kaip sakė ponas Fos ir kiti, dar turi įvykti ir trialogai. Jeigu taryba tiesiog perimtų Europos parlamento poziciją, tai man tiktų ir tas ketverių metų laikotarpis, tačiau nemanau, kaip atsitiks. Taigi, todėl mes turime susitikti, o susitikti mes gal, galime tik trilogose ir ten reikės aptarti turinį. Mes esame nusteikę atvirai, mes nekartą sakėme, kad norime padėti įveikti neišspręstas problemas. Man atrodo, kad pačioje pradžioje buvo kilę labai daug nesusipratimų, mums jie yra žinomi, mums patiems teko labai daug ko išmokti. Klausimas yra labai sudėtingas, yra šimtai straipsnių ir daugybė aspektų, kurių negalėjome išmanyti iš pat pradžių. Tačiau dabar atėjo laikas pateikti rezultatus ir tikrai Libe komiteto sekretoriatas, e, pirmininkas Klot Morajas galėtų pakviesti čia ministrų, tai yra pakviesti tos ministrus, kurie yra iškėlę problemų, į kurias parlamentas dar neatsižvelgia. Mes būtume pasirengę aptarti su ministrais tas problemas, kol taryba dirba. Labai džiaugiuosi, kad ponė Lavostin bus pranešėja direktyvos klausimų. Dar kartą pasakysiu, kad mes šios klausimus vertiname kaip paketą, labai svarbu, kad abu dokumentai būtų nagrinėjami kartu. Ir būtina sutarti dėl bent jau minimalių standartų teisėsaugos rytyje. Mes, pažiūrėjau, dabar dirbame su Europos tyrimo orderio klausimu ir tai yra vienas iš pavyzdžių, kai galime parodyti, kad parlamentas tikėjosi, kad po to duomenų apsaugos direktyvoje bus priimti bendri standartai, kad būtų sudarytos sąlygos pripažinti abipusiam tyrimo priemonių pripažinimui. Ir valstybės narės, manau, dabar tikrai mato, kad parlamentas siekia sustiprinti bendradarbiavimą ir pasitikėjo valstybėmis narėmis, tikėjosi, kad jos patvirtins minimalius standartus. Ir aš labai tikiuosi, kad iš karto po vasaros atostogų surenksime mm, susitikimą su šešėliniais pranešėjais, ponė Lavestin ir aš, to pasirūpinsime panagrinėsime tas rekomendacijas, kurios yra pateiktos ir tikimės dirbti kaip galima greičiau. Ačiū taip, akivaizdu, kad mes norime bendros strategijos, nagrinėdami šį paketą. Kai kurie koordinatoriai dalyvauja šiame posėdėje, jie girdėjo viską, kas buvo pasakyta, tai girdėjo ir šešėliniai pranešėjai ir mes e, su koordinatoriais nuspręsime, ar Reikia grįžti prie kai kurių klausimų rugsėjai ir spalį. Ir žinoma, jūs taip pat surenksite susitikimą su šešėliniais pranešėjais ir jūs žinote, kad turite dalyvauti koordinatorių susitikime. Akivaizdu, kad šis klausimas yra mūsų prioritetas. Ačiū, kad jį pristatėte. Dėkoju kolegoms už tai, kad laikėtės suteikto laiko apribojimų. Ačiū kitas. Mūsų klausimas sudarus su koordinatoriais ir komisija bus nagrinėjamas už uždarų durų, vyks uždara posėdžio dalis. Naujiems nariams pranešu, kad šioje posėdžio dalyje gali dalyvauti komiteto nariai ir frakcijų darbuotojai. Neapsunkykite mano darbo, man tai yra pirma pirmininkavimo diena. Jums liko tik penkeri metai. Aš noriu, kad e, protokole būtų užfiksuota. Žinau, kad dėl to sutarė koordinatoriai, bet aš mm, labai griežtai prieštarauju tam, kad saugaus, saugos garanto klausimas būtų aptariamas uždarai. Aš Noriu, kad komisija raštu pagrystų savo poziciją. Tai tokia tvarka yra nusistovėjusi pagal precedentų teisę ir aš noriu, kad būtų pateiktas tinkamas pagrindimas. Bet aš to pagrindimo nematau. Nema, nėra priimami teisės aktai, nevyksta dėrybos. Taigi aš labai griežtai prieštarauju tokiai darbo tvarkai ir noriu paprašyti, kad komisija pateiktų pagrindimą raštu taip aš tikėjausi to. Ne, jūs tiesiog čia pasijėmėte ankstesnį dokumentą. Tai netinka. Mes norime tikro pagrindimo. Pirmininkas. Taip, rimtai kalbant, vienas iš koordinatorių iškėlė šį klausimą ir mm, labai rimtai kalbant, mes čia kalbėdami apie saugumo garantą, dabar darome išimti, o vėliau tikrai norėsime gairių, kurios paaiškintų, kas turi būti aptariama at... viešai, kas uždarai. Taip, vienas darbo tvarkės, darbo tvarkės punktas galėjo pagristai būti nagrinėjamas uždarame posėdėje. Dabar mes esame sutarę mm, su koordinatoriais. E, tikslesnių gairių norime gauti rugsėjo mėnesį. Ir mes nenorime, kad nuolat kiltų diskusijos apie tai, kas turi būti nagrinėjama viešame, o kas uždarame e, posėdyje. Ir ypač nenorime, kad kiltų diskusijų dėl tokio klausimo kaip saugumo garantas. Šis klausimas ir taip yra prieštaringas ir čia kyla diskusijų, ar jis turi būti nagrinėjamas uždarame ar atvirame posėdėje. Ir mes norime gauti aiškių gairių, nes nenorime, kad tokių nesutarimų kiltų per visą kadenciją. Taigi norime gauti aiškės, griežtas gairias iki rugsėjo mėnesio posėdžio. Taip, aš pasitikiu jumis nelabai ką galime padaryti dėl šiandien padarytos išimties. E, skaidrumas turi būti taisyklė. Mes turime sutartis, turime teisės aktus ir negalime savavališkai ignoruoti to. Čia kalbame ne apie mane, mes kalbame apie piliečius ir apie piliečių teisę žinoti. O dabar mes nesuteikėme galimybės piliečiams gauti informacijos. Mes atimame iš piliečių teisę žinoti ir nepakanka pasakyti, kad gausime gairias ar kad koordinatoriai to norėjo. Toks buvo jų noras. Ne, koordinatoriai priėmė sprendimą. Tačiau turi būti pagrindimas. Taip, koordinatoriai priėmė sprendimą, aš prisimu dėl to atsakomybę. Gausime pagrindimą raštu ir gausime gairias iki rugsėjo mėnesio posėdžio ir tos gairės galios visam komitetui. Taigi, ar dabar galime diskutuoti, ar galime dirbti toliau? Mes tikrai nenorėjome supainioti naujų narių, bet matau, kad dabar jie visiškai susipainiojo.